Good afternoon. Um, every... Labadiena visiems. Sveiki atvykę į mūsų papietinę sesiją. Prieš pradėdama, aš norėčiau visų paprašyti užsidėti ausines, kadangi vertėjai nori jums perduoti žinutę. Ir tai turiu Jūs informuoti, kad darbo ginčas kilęs dėl vienašališkai mums primestų naujų darbo sąlygų treč, tęsiasi jau trečią savaitę. Nepaisant daugybės nuolaidų iš mūsų pusės, vadovybė nededa jokių pastangų su mumis susisiekti ir išspręsti konfliktą. Neproporcingai didelė vertėjų dalis gavo privalomą administracinį nurodymą dirbti šiame posėdėje. Tai rimtas mūsų teisės streikuoti apribojimas. Taip pat apgailestaudami pranešame, kad vertimas bus nutrauktas 17 val. vakaro, kaip numatyta pagal darbo atvarkę. Okay, so as I said this morning, I hope uh, that the interpreters will... Dėkoju, kaip jau sakiau, šį rytą tikiuosi, kad vertėms pavyks rasti visiems naudingą sprendimą. O dabar pereikime prie mūsų posėdžio. aptarsime labai svarbų klausimą mūsų komitetui. Kalbėsime apie nesažiningą prekybos praktiką be, be internetinėje aplinkoje. Norėčiau pasisveikinti su diskusijų dalyviais, kuriuos mes pakvietėme. Taip pat sveikinuosi ir su klausytojais internetu. Posėdis yra transliuojamas. Kaip jau sakiau, Ši tema yra labai svarbi mūsų komitetui. Verslas yra glaudžiai susijęs su vartotojais, o kadangi mes esame atsakingi ir už vartotojų apsaugos klausimus, tai na, mums labai rūpi šie aspektai ir tie elementai, kurie yra susijęs su gerais sprendimais. Tema kelia daug iššūkių, Tema yra sudėtinga, kai kalbame apie verslo verslui, internetinės platformas ir verslo tarpusavio santykius. Dabar norėčiau trumpai Jums pristatyti kalbėtojus. Jūs dalyvavote ir rytinėje sesijoje. Pane Šteng yra elektroninės priekybos ir platformų atstovė iš Kone generalinio direktorato, taip pat ponas Price, e, teisės direktorius paieškos rytyje Google, taip pat Loren Kari. Jis atstovauja eBay, taip pat ponas Lochbiller. Jis atstovauja booking.com. Taip pat ponas Debaran Jis atstovauja OTREK. Na ir galiausiai, bet nemažiau svarbus, svarbi ponė Bermecho. Ji atstovauja Ispanijos pradedančių ir mikro, mažų bei vidutinių įmonių asociacijai. Sveiki atvykę, labai ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Norėčiau Jūs pakviesti pasisakyti po penkias minutės. Taigi pirmiausia, ponė Šteng, žodis jums. Dėkoju, labai diena visiems. Ačiū, kad suorganizavote šį renginį. Jis yra labai svarbus ir suorganizuotas pačiu laiku. Penkios minutės tai mažas laiko tarpas, bet pasistengsiu viską pristatyti. Iš esmės, platformos yra labai naudingos ekonomikai, verslui, vartotojams, skaitmeniniai bendrajai rinkai. Mes visą tai jau esame nurodę savo komunikate skirtame elektroninėms platformoms. Tarp valstybinė priekyba, kurią šiandieną stebime skaitmeninėje bendroje rinkoje, nebūtų įmanoma be visų šių skaitmeninių priekyvečių. Pasižiūrėkime į mūsų poveikio vertinimą, kuris yra skirtas šiam pasiūlymui. Visų pirma, mes norėjome įvertinti šią ekonominę sistemą. Akivaizdu, kad šios platformos tapo labai svarbiu rinkos elementu. Jos turi stiprų tinklo poveikį, taip pat jos yra varomos duomenų, kurie yra surenkami ir daugybė mažų verslų, daugiau nei milijonas pačių įvairiausių e, verslų vis labiau priklauso nuo šių platformų, nes jos leidžia jiems susisiekti su vartotojais. Tad šios platformos tampa tarsi darybininkėmis. Bet e, reikia galvoti ne vieną apie didelės platformas, yra ir mažesnių, kurios irgi veikia vartotojų rinkoje kokias mes nustatėme problemą savo poveikio vertinime ir kas yra atspindėta pačiame pasiūlyme. Mes nustatėme tam tikrą praktiką, kuri gali būti labai kenksminga verslui. Ji yra primetama vienašališkai ir dažnai keičiama be iš ankstinio įspėjimo. Tai yra pavyzdžiui profilių panaikinimas, trūkdymas gauti prieigą prie duomenų, taip pat e, įvairios e, sąlygos trūkdančios. Mes be to pastebėjome, kad dažnai, kai atsiranda tokių problemų, mažiems verslams yra sudėtinga rasti greitą ir veiksmingą sprendimą. Na ir galiausiai Kyla rizika bendrai skaitmeniniai rinkai, kadangi šios problemos egzistuoja ir jeigu jos yra skirtingai sprendžiamos skirtingose valstybėse narėse, yra skaidoma bendra skaitmeninė rinka. Mes čia kalbame apie verslus, kurie yra paveikiami, keturi iš penkių verslų yra susidūrę su tokia nesažininga praktika. Ir jei mes kalbame apie milijoną verslų, tai reiškia, kad šimtai tūkstančių verslų atsiduria situacijoje, kurią tikrai būtų galima patobulinti. Toks ir yra šio pasiūlymo tikslas. Mes nenorime keisti pačios platformų ekonomikos, bet norime būti tikri, kad verslai, kurie naudojasi platformomis, galėtų tai daryti saugiai, susitelkti į savo pagrindinį verslą, tai yra paslaugų ir prekių tiekimą Europos ir viso pasaulio vartotojams. Tad norime, kad visa ekosistema veiktų dar geriau nei šiandieną. Pagrindinės nuostatos reglamento projekte yra susijusios su tomis problemomis, kurias paminėjau, tai yra, kad reikia aiškių sąlygų. Jeigu sąlygos yra keičiamos, reikia įspėti verslą bent 15 dienų iki sąlygų pakeitimo. Jeigu yra išbraukiamas kažkas, reikia irgi apie tai pranešti, nurodyti, kodėl yra priimtas toksai sprendimas, tai tą sprendimą būtų galima užginčyti. Galiausiai skaidrumas, jo padidinimas, kai kalbame apie naudojimą, apie įvairias sąlygas, na ir galiausiai teisų gynimo priemonės, mediacija ir e, teisės procedūros. Visa tai yra numatyta reglamente, dar šiek tiek apie taikymos rytį. Mes čia kalbame apie informacinės visuomenės paslaugas ir kaip jos yra naudojamos tam, kad vyktų mediacija tarp verslo ir vartotojų. Yra kalbama apie sutartinės sąlygas, jau paminėjau, sąlygas sutarčių. Taip pat mes kalbame apie tas platformas, kur vartotojas iš karto pasirašo tam tikrą susitarimą, kai užsisako viešbutį arba perka knygas, bet taip pat gali būti, kad mediacijų paslaugų reikia tam, kad vartotojas žinotų apie tokio verslo egzistavimą ir po to jau jisai gali kreiptis tiesiogiai į tą įmonę ir su ją sudaryti sutartį. Iš esmės mes kalbame apie Europos verslą, kuris prekiauja Europos vartotojams. Tad mediacijos paslaugos vyksta Europoje ir tai yra svarbu. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, tai kad mes numatėme observatoriją, kuri turi stebėti pasiūlymų įgyvendinimą. Mes norime stebėti platformų ekonomiką. Ypač tose sritise, kur mes esame numatę skaidrumo reikalavimus. Labai svarbu, kad politinių sprendimų prieimėjai gerai žinotų, kaip viskas veikia, kokios gali kilti problemos ir koks yra politikos poveikis. Tai tiek penkios minutės ir aišku, mielai atsakysiu į klausimus. Dėkoju. Labai ačiū. Mūsų antras kalbėtojas, ponas Prais. Prašau. Mano vaidmuo Google yra produktų ieška. Aš esu teisinės patarėjas ir aš užtikrinu ryšius su inžinerijos komanda. Mano pagrindinės žinios yra susijusios su Google ieškos produktais ir su ieška visame pasaulyje. Tiek konteksto, kad būtų aiškesnės mano pastabos ir aišku, vėliau mielai atsakysiu į klausimus. Greičiausia, pirmiausia, reikėtų techniškai paaiškinti, kaip veikia Google paieška. Ir po to aš galėsiu tai referuoti, kai kils klausimą. Pateiksiu bendrą kontekstą visiems. Google ieška ar bet kuri kita ieška iš esmės yra susijusi su trim procesais. Mes sukūrėme indeksą ir pateikiame sąrašą, e, taip pat ieškodami po e, visą internetą. E, pirmas žingsnis ieškojimas po internetą yra automatizuotas procesas. Mes tengiamės išsiaiškinti, kas yra internete. Randame tinklalapius, kuriuos jau žinome, ieškome nuorodų iš tų tinklalapių į kitus, vėl ieškome nuorodų, vėl jas sekame, atsisiunčiame turinį ir taip toliau. Ir aišku, visa tai yra neribota, nes internetas yra milžiniškas, yra daugiau nei trilijonas atskirų tinklalapių. Todėl paieška tęsiasi visą įmonės gyvenimą. Svarbu taip pat žinoti, kad toks interneto stebėjimas vyksta ir E, atitinkamai, kaip jūs ieškote savo paieškos langelėje. Jūs gaunate tai, kokią informaciją jums pateikia interneto tiekės. Ir mes darome tą patį, tik tai žymiai didesniu mastu. Antras žingsnis, mes paimame tai, ką radome ir viską supakuojame taip, kad mūsų sistemos galėtų greitai reaguoti į vartotojų užklausas. Mes norime, kad per 100 milisekundžių pasirodytų rezultatai. Vadinasi, turime jau būti atlikę daug darbo, kad galėtume atsakyti tą klausimą. Na ir galiausiai, ir čia mums tai yra svarbiausia, tie e, sureitinguoti rezultatai vartotojams. Vartotojas pateikia užklausą ir 50 procentų atvejų būna negirdėti klausimai. Vadinasi, mes turime staigiai nustatyti, kokie atsakymai tiktų tam vartotojui. Tai darome vadovaudomėsi tam tikrų reitingamų ir tam tikromis užuominomis. Tai mums padeda atsakyti į vartotojo klausimą. Rengdami šį reitingavimo algoritmą mes turime atlikti įvairias techninės užduotis, kurios apima šimtus tūkstančių eksperimentinių žingsnių. Kiekvienas reitingavimo žingsnis yra išbandomas, dar kartą patikrinamas, atsižvelgiama į duomenų srautą Ir mes stengiamės įvertinti to, ką padarėme poveikį, tam, kad būtume tikri, jog tai, ką siūlome vartotojams, leis vartotojams gauti aktualesnį turinį. Dar labai trumpai apie reglamento taikymą Google ieškai. Mes reglamente matome skaidrumo reikalavimą. Reikalavimą nurodyti reitingavimo procesą. Mes sutinkame, kad tai yra labai svarbus veiksmas, nes vartotojams svarbu žinoti, ką mes darome, kai kūrėme naršyklę. Galvojant apie skaidrumą, reikėtų pasižiūrėti į mūsų tinklalapį, kuriame yra apibrėžiami įvairūs algoritmai, ten detaliau viskas pristatoma. Taip pat e, galima pasižiūrėti ir į mūsų ieškos gairias, e, kur irgi yra kalbama apie ieškos procesą. Ten mes esame parengę suprantamą aišku tekstą, kuris e, nurodo, ką mes darome, kai pateikiame rezultatus vartotojams. Ir iš esmės tas dokumentas ir nustato mūsų tikslus. Dabar dar trumpai apie reglamento taikymą Google. Mums e, pirmiausia kyla nerimas dėl kolektyvinių veiksmų procedūros, pagal kurią organizacija gali kreiptis į teismą, kad teismas įvertintų, ar naršyklė atitinka skaidrumo reikalavimus, kurie yra įtraukti į reglamentą. Nerimas kyla dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, reikia užtikrinti proceso skaidrumą, kuris yra susijęs su organizacijų tapatybė, kokios organizacijos gali imtis tokių veiksmų, kokie yra jų interesai ir Na taip pat mes nesame visiškai įsitikinę, ar teismas turėtų vertinti tokį principą, nes reglamentas yra labai naujas. Nerimas kyla dėl štaiko. Mes jau taikome skaidrumo reikalavimus ir tikrai norime didžiąją dalimi pasiekti reglamento nustatytų skaidrumo reikalavimų reglamentas dabar nori nustatyti, ar mūsų skaidrumas atitinka tuos reikalavimus ir čia jau yra įtraukiamas teismas. Tai dėl to mums kyla nerimas ir aš mielai atsakysiu jų klausimus. Is... Labai ačiū. Toliau kalbės ponas Linkari iš eBay. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte eBay dalyvauti aptariant šias svarbius klausimus. Uh, o taip pat ir kad organizavote renginį, kai vyksta Japonijos ir e, Kolumbijos futbolo varžybos, nekoks svarbesnis mačas. Taigi pirmiausia, noriu paliesti tris dalykus. Pirmasis iš jų - platformos. Yra pagrindinė priemonė, kuri atvėrė tarptinės prekybos rinkas mažajam verslui. E, Jeigu pagalvotumėte apie Ebei kaip e, tarpininką, kuri, e, kuriam galiotų minimas reglamentas, mes pradėjome 95 metais, tais laikais, kada komercinio interneto praktiškai nebuvo. Dar elektroninė prekyba tik tai buvo užgimusi. Ir mūsų steigės mane, kad reikėtų sukurti kažkokią tai atvirą rinką, atvirą rinkos segmentą, kuriame visi galėtų dalyvauti lygiomis teisėmis. Kai pradėjome platformą, Problema buvo ta, kad e, e, smulkiai verslininkai negalėjo prieiti prie rinkos, prie savo potencialių klientų tokiam pat sąlygom kaip stambusis verslas. Ir buvo atverta ta platforma mažosiams ir nedidžiojo kompanijoms, taip pat vartotojams, taip pat stambiosiam kompanijom. Visi turėjo turėti tas pačias lygias galimybės. Tačiau kas įvyko per 20 metų, kurie praslinko po to? E, mes matome, kad e, eBay tapo iš vietos, kur prekyba vyksta tarp e, pardavėjų ir klientų, į verslo tarpusavę prekybos areną. Ir daugiausiai mumis naudojasi dabar um, e, smukusis verslas, kuris bando pasiekti savo galimus klientus uh, už vietos rinkos ribų. Na ir tai reiškia, kad platformos verslo modelis labai pasikeitė. Jeigu prieš 20 metų vienintelis būdas dalyvauti elektroninėje prekyboje buvo tiesiog įsijungti į stambios uh, bendrovės E, tiekimo grandinę, tai dabar galima nuo pat pirmos verslo dienos tapti pasauliniu prekiautoju. Bei yra ta platforma, kuri e, surenka savo pelną iš operacijų vykdomų per jį, per jos portalą. Ir, e, kaip sakant, mes esame technologija, kuri sujungia pardavėjus ir pirkėjus, stengiamės užtikrinti tą procesą, kad jis būtų kuo sklandesnis, be jokių strikimų. Ir kadangi mūsų pelno modelis, e, pajamų modelis sukasi būtent apie tam tikrą procentą nuo operacijų. Tai reiškia, kad mes e, pirmiausia orientuojamės į smulkų į verslą e, ir stengiamės sudaryti sąlygas būtent smulkiam verslui pasinaudoti skaitminės ekonomikos atveriamis galimybėms. Kitas dalykas, vėlgi, kadangi platformos yra labai svarbios, nepriklausomai to, ar jūs vertinsite paslaugas, ar prekybą, ar prieigą prie informacijos, ar socialinę sąveiką, e, visos tos platformos atsirado kaip savotiški tarpininkai, kurie palengvina visą tą veiklą internete. Vis dėlto mūsų požiūriu dabar smulkiesiam verslininkam pardavinėjant internetu kyla daugiau problemų. Jeigu, pavyzdžiui, apklausite mūsų E, vartotojus, mūsų klientus, smulkų verslą, kokie iššūkėms kyla, jie sakytų, kad pavyzdžiui, PVM klausimai, e, taip pat vartotojų apsaugos taisyklės yra pagrindinės kliūtis dalyvauti tarptautinėje prekyboje. Taip pat e, sutartiniai santykiai, pavyzdžiui, kartais e, tiekėjai e, kai kuriais atvejais e, neleidžia kai kuriems e, kitiems pardavėjams prieiti prie savo platformų ir panašiai. Taigi, Jeigu galvotumėm apie reguliavimą, kažkokį tai reguliavimo įrankį platformoms, tai pirmiausiai turbūt reikia orientuotis tai, kad reikia sudaryti sąlygas vienodai dalyvauti visiems. Na ir dar vienas pastebėjimas, kad visos platformos labai skiriasi viena nuo kitos. Taigi yra platformos, kurios leidžia keisis e, paslaugomis, prekėmis. Turime platformų, kurios konkuruoja su vartotojais, platformų, kurios nekonkuruoja, platformos, kurios įgalina smulkų į verslą arba platformos, kurios yra palankesnės didžiajam verslui. Taigi, kada mes aptarinėjame reglamentą, jeigu taryba ir parlamentas svarsto šios klausimus, labai svarbu įvertinti tuos iššūkius, kurie kyla vartotojams konkrečiose skirtingose platformose. Tai yra E, siūlomi sprendimai turi būti labai pritaikyti būtent tom problemam, kurios yra tiksliai nustatomas. Na ir paskutinis mano pastebėjimas būtų toks, kad jeigu norite sėkmingos, veiksmingos platformų ekosistemos, reikia laikytis dviejų principų. Pirmiausiai, reikia sudaryti sąlygas mažom įmonėm e, sėkmingai konkuruoti su įsisteigusiomis jau didesnėmis e, korporacijomis ir pramonė. Ir taip pat subalansuoti vartotojo ir verslo interesus, taip kad viena pusė neturėtų pranašumą. Na, pateiksiu vėlgi pastarojo atveju e, pavyzdžių. Jeigu e, pagalvotume, pavyzdžiui, apie komercinės platformos e, siūlomas e, draudžiamas prekes, e, gali būti nustatomas tam tikros e, laiko ribos, kurios turėtų būti skiriamas e, E, platformoms įgyventi vieną ar kitą politiką ir gali um, susidaryti e, tokia situacija, kai, pavyzdžiui, platforma nespėja sureaguoti į kažkokias tai naujas, naujo tipo nelegalias prekes, kurios atsiranda rinkoje. Taigi reikia, vėlgi, kaip jau sakiau, subalansuoti tos principus, kad nenukentėtų tik tai viena pusė. Ačiū. Ačiū ir toliau. Kitas mūsų kalbėtojas bus ponas Lochpailer iš booking.com. Labadiena, sveiki. Aš turiu keletą skaidrių, ar galime pajungti, kad jas matytųsi ekranuose. Ačiū, kad mane pakvietėte. Dar kartą labadiena. Atstovauju booking.com platformą, bet taip pat esu Europos e, kelionių technologijų, e, te, kelionių technologijų ir paslaugų asociacijos e, valdybos vienas iš narių. E, taigi Booking yra Europos kompanija, jinai buvo įsteigta 1996 metais Amsterdame ir pirminė misija buvo panaudoti internetą ir technologijas tam, kad keliautojai ir siūlomi būstai, e, taip sakant, būtų su, su, suvesti į vieną vietą. E, na ir iš tikrųjų pradžioje buvo E, e, e, nebuvo dar technologijų, kurios leistų nuskanuoti kažkokias tai nuotraukas, jas pakrauti, taigi viskas prasidėjo nuo to, kad viešbučiai faksu siūsdavo savo kažkokius tai apvaizdus ir panašiai. Na be abejo, per tos 20 metų viskas labai pasikeitė, mes išaugome ir mes dabar didžiuojamės, kad turime 200 biurų visame pasaulyje ir nemažai tų biurų yra pakankamai arti mūsų verslo partnerių. Kelionių rinka Oi, perbėgau truputėlį. Prieki taigi kelionių rinka vis dar yra labai fragmentuota ir labai sudėtinga. Ir čia matote tik tai bendrą tokį labai trumpą žvilgsnį apžalgą. Ir ten rasite visko, nuo smulko šeimos verslo, taip sakant, nakvynės ir pusryčių, iki tokių gigantų kaip Google, Amazon ir panašiai. Ir kažkur tarpė yra mm, kelionių agentūros, kad ir tokios kaip mūsų, booking.com. Uh, E, na ir e, tik pateiksiu skaičių, kad, pažiūrėjau, mums tenka maždaug 25 procentai visų registracijų viešbučiuose. E, šiuo atveju be abejo skirtumai yra tarp atskirų rinkų, bet maždaug tokį procentą gauname. Taigi šitoje sudėtingoje aplinkoje, jeigu jūs turite apgyvendinimo verslą, galite vėlgi E, pirmiausiai siūlyti tą paslaugą internetu arba ne. Ir taip pat e, tiesiogiai arba per tarpininkus. Na, yra įvairiausių modelių, taip sakant, šitame versle. Kaip viskas veikia praktikoje. Per savo paslaugas mes kuriame be abejo pridėtinę vertę vartotojui, nes suteikiame jam didesnį pasirinkimą, skaidrumą, e, leidžiame mm, paskaityti kitų lankytojų atsiliepimus, lengviau susirasti viešbučius ir panašiai. Bet kadangi mes esame dvišalė platforma, Be abejo, mes stengiamės palaikyti gerus santykius su abiem šalim, mes negalime remti tik tai vienos ar kitos pusės. Ir šiandien mes kalbame daugiau apie sąsąją tarp verslo ir platformų. Taigi, kaip visą tai atrodo? Booking e, veikia agentūros modelio pagrindu. Tai reiškia, kad mes neparduodame patys kambarių, e, bet mes tiesiog sukūrėme platformą, kuri leidžia paklausą suvesti su pasiūla. Ir E, esame savoškas e, planimo kanalas, taigi nėra e, jokios rizikos mūsų verslo partneriams ir tai be abejo ypatingai mažiem nepriklausomiam paslaugų siūlytojams yra labai patrauklu. Na ir iš tikrųjų, kiekvieni paslaugų teikėjai patys visiškai gali pasirinkti, kiek kambarių jie rezervuoja mūsų reikmėms, kokios politikos laikosi, kokie, pavyzdžiui, atšaukimo rezervacijos politika ir panašiai. E, E, nėra jokių papildomų mokesčių už įtraukimą į sąrašus ar kažkokiu tai kitų rinkliavų. Mūsų verslo partneriai gauna naudos, vėlgi, iš to, kad mes, kaip jau sakiau, e, e, eliminuojame tą riziką, jog reikėtų investuoti į internetinę reklamą, versti į daugybę kalbų savo, savo medžiagą, savo reklamas ir panašiai. Na ir tokiu būdu mes uh, E, pavyzdžiui, kad ir smulkų viešbutuką ar e, nakvynės ir pusryčių e, šeimos verslą padarome matomą milžinišką auditoriją. Iš tikrųjų turime daugybę darbuotojų visame pasaulyje, kurių vienintelė paskirtis yra būtent padėti mūsų verslo partneriams. Kaip jūs sakiau, turim 200 biurų vietinėms kalbomis ten dirbama. E, tai yra žmonės, kurie susiję su tais vietos paslaugų teikėjais. Ir Mes, pačiu pernai, rengėme 3500 įvairiausių renginių visame pasaulyje, tai yra po 70 maždaug per savaitę. E, rengėme webinarus e, partneriams ir panašiai. E, tiesiog dedame su gerobas pasangas, kad jie sėkmingai galėtų vystyti savo verslą per booking.com. Čia matote registracijos puslapį, taigi jeigu jūs esate, tarkim, nakvinės paslaugų savininkas ir norite prisijungti prie Booking, tai vėlgi visiškai skaitriai matote, E, kiek e, komisinių mokesčių jie turės sumokėti. Čia matote, Amsterdam pavyzdį tai yra 15 procentų rinkliava, tačiau priklauso nuo jūsų vietovės, politika gali skirtis truputėlį, mes paaiškiname, kaip veikia visas mechanizmas, paaiškiname, kaip optimizuoti Google paieškos e, variklį. Taip pat kalbame apie reitingavimą, vėlgi yra daug įvairiausių parametrų naudojimų ir E, tas reitingavimas vėlgi daugiausiai tampa automatizuotas, e, personalizuotas ir dinamiškas. E, ir taip pat galima naudoti tam tikrus filtrus, kurie visus kitus reitingavimo parametrus išjungia ir, pažiūrėjau, galim tik tai pagal kainą pamatyti arba tik tai pagal kažkokią kokybę ar panašiai. Kalbant apie mūsų sąlygas, Mes manome, kad mes iš tikrųjų plačia prasme mm, atitinkame pasiūlymo reikalavimus, jeigu, jeigu kalbėsime tų, apie tos parametrus, kurie įtakoja reitingavimą ir apie taip pat galimybę um, verslo partneriam kažkiek daryti įtaką tam. Kalbant apie dalymas duomenimis, vėlgi mūsų partneriai mm, naudojasi eksterneto paslaugas ir, e, ir naudojasi domino analizės paslaugomis ir panašiai, tačiau aš noriu pakalbėti labiau apie vidinę sistemą. Vėlgi, čia irgi galima analizuoti tam tikrus duomenys, jie mato išeitinės rinkas, kokie svečiai atvyksta ir panašiai. Visa ta informacija yra apibendrinta ir jiem prieinama, aš nesileisiu smulkmenas. Na ir pabaigai keletas e, dalykų, kurie galbūt yra, atitinka labai ankstyvą šios diskusijos stadijas, bet vėlgi, mes supratome, kad reikėtų toliau tikslinti pasiūlymą kai kurios apibrieštis. Dėl dviejų priežasčių. Aiškesnės apibrieštis leis platformom tokiam kaip mes e, geriau įgyvendinti, geriau laikytis tų įstatymų ateityje. Ir taip pat bus galbūt e, lengviau užbėgti už akių galimiems piknaudžiavimams. Pavyzdžiui, e, devintasis straipsnis, kur kalbame apie vidaus skundų procedūras. Mums kol kas nelabai aišku, kaip apibrėžti tą patį skundą. Ir vėlgi, jeigu mes turime apie 6 milijonus e, būsto savininkų e, visame pasaulyje, tai iš tikrųjų be labai iškaus apibrėžimo tas skundas gali būti ir viskas, ir niekas. Toliau mes norime, kad būtų išlaikytas, išlaikytos lygios, taip sakant, veiklos sąlygos internetiniams tarpininkams ir tiesioginiams paslaugų pardavėjams. Na ir taip pat siūlyčiau nesuplakti į vieną vietą būtent e, verslo, e, su, tai yra viešojo sektoriaus santykių su verslu ir viešojo santykių, tai platformos santykių su, su, su verslu ir platformos santykių su klientais, tiesioginiais vartotais. Taigi aš manau, kad labai svarbu šiuo atveju, mūsų atveju, tiesiog e, aiškiau apibriežti būtent e, santykių su tais verslo partneriais, su kitais verslais. Ir taip pat labai svarbu nesikišti į tuos reikalus, kurie jau yra sutvarkyti kitur. Pavyzdžiui, mūsų atveju tai yra labai e, specifinės nuostatos, pariteto, nuo, vadinamas pariteto nuostatos arba MFN. E, komisija sako, kad, pavyzdžiui, e, tam tikri uždraudimai užsienio ar panašiai gali būti e, nesuderinami su ES teisė ir panašiai. Na vėlgi, netverkime čia Pandoros skrynios. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas, e, kaip jis yra pateiktas, iš tikrųjų yra neblogas bandymas sustabdyti blogiausios praktikos pavyzdžius. E, Ir, na, iš tikrųjų, jis kol kas nepanašu, kad kvepėtų per didelių reguliavimų ar panašiai. Mums jisai atrodo visai padarus. Uh, next... Dėkoju. Toliau kalbės ponas Debarin iš Hotrek, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, parlamentarai, komisijos atstovai, ponius ir ponai. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už kvietimą. Jūs tikriausiai suprantate, kad mūsų pozicija skiriasi nuo platformų atstovų. Visų pirma, mums labai malonu atstovauti 200 tūkstančių viešbučių ir maždaug 1 milijoną restoranų. 92 procentai jų yra mikro įmonės ir jos sukuria 11 milijonų darbo vietų Europoje. Reglamento projektas, kurį parengė Europos komisija, yra pirmas žingsnis teisinga kryptimi, kuris siekia apsaugoti mažas ir mikro įmonės. Ir šis projektas taip pat pripažįsta Hotrek ilgus darbo metus, proteguojant savo praktiką. Prieš perinant prie verslo pusės, aš norėčiau keletą žodžių tarti apie vartotojus ir apie tai, ko reikėtų vengti ateityje. Aš manau, kad per paskutinės 24 valandas daug e, buvo užregistruota ir užsakyta e, viešbučių. Ir e, reikia kalbėti apie teisų gynimo priemonės, kurios užkirstų kelią nesažiningai priekybai. Taigi, ponios ir ponai, ateitis priklauso skaitmeniai rinkai, todėl uh, Mes turime įgyvendyti sąžiningą komercinę praktiką, kuri būtų naudinga tiek verslui, tiek ir vartotojams. Šio reglamento dėka bus nustatyti skaidrus reitingo nustatymo kriterijai, jie bus skaidrus įmonėms ir aš norėčiau, kad būtų daugiau padirbėta ties sąlygomis, kurios turi būti subalansuotos. Hotrek tyrimas e, parodė, kad lyderiauja dvi platformos, kurios suteikia prieigą e, šimtui įmonių ir viena iš jų kontroliuoja du trečdalius internetinių užsakymų. E, šiame tyrimė sakoma, kad 50 procentų įmonių turėjo pritarti sąlygoms, kurioms nebūtų pritarusios e, savanoriško pagrindu. 75 procentai ginčių atveju manom, kad nėra tinkamo teisų gynimo priemonių mechanizmų, o jis turėtų atsirasti šio reglamento dėka. Sąlygos dažnai yra primetamos mažoms ir mikro įmonėms, kai kurios negali išgyventi be platformų. Ir ne visada prašoma aiškaus įmonių e, pritarimo. Taip pat yra galimybė išbraukti iš sąrašo arba sustabdyti paskirų egzistavimą. E, tai turi pasikeisti. Reikia tobulinti reglamento projektą ir Hotrek norėtų pateikti tris pasiūlymus kaip bendrasias gairias. Pirmiausia, verslo klientų kontrolė. E, mes manome, kad laisvė turi būti išsaugota ir mes manome, kad verslo klientai turėtų e, vadovauti savo e, teisėms. Mes manome, kad reikia aiškaus verslo vartotojų pritarimo ir tai turėtų būti taikoma platformoms, įvairioms programoms ir viešbučiams turėtų būti suteiktos galimybės e, pasišalinti iš interneto svetainių. Kitas dalykas yra galimybė naudotis e, svečių duomenimis. Verslo klientai turi tokius duomenis. Santykiai tarp kliento ir viešbučių neturėtų būti plėtojami platformos pagalba, kai užsakymas yra baigtas. Reikia užtikrinti geresnį viešbučių aptarnavimą ir tai turi būti aiškiai numatyta reglamente. Trečias dalykas - verslo klientų e, taikoma kontrolė. Apribojimai viešbučiams taikyti įvairias skirtingas sąlygas. Tai turėtų būti e, draudžiama, nes tokie apribojimai e, neleidžia pasirodyti naujiems verslo modeliams ir riboja konkurenciją. Tokie modeliai jau yra taikomi kitur ir jie turėtų tapti taisyklę ir bendrają gairę. Sankcijos ir baudos taikomos verslo klientams, ne tik sustabdymas ir nutraukimas turi būti privaloma taisyklė. Todėl reglamente reikia kalbėti apie visų tipų apribojimus. Pirmininkė, parlamentarai, svetimumo paslaugos yra viena iš pirmųjų sričių, kuri taiko skaitmenės priemonės. Mes žinome, kaip tai yra svarbu ES ekonomikos ateičiai. Mes tikimės, kad skaidrumas laimės ir mes esame pasirengę dirbti toliau su jumis tikėdamėsi patobulinti reglamento projektą ir išsaugoti daugybę e, tokių įmonių, kurios kuria daugybę darbo vietų. Ir nepamirškime, kad mažas ir vidutinio dydžio įmonės yra ES ekonomikos pagrindas. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, sako pirmininkė. Ir paskutinis kalbėtojas, ponė Bermejo, iš Ispanijos e, startuolių ir mikro įmonių asociacijos. Prašom, ponia, žodis jums. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mus dalyvauti šiuose klausimuose. Labai įdomu stebėti, kaip yra kuriami teisės aktai. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie politinį kontekstą. Tai, kas vyksta Europoje, yra iššūkis. Mes džiaugiamės E, skaitminę bendrąją rinką ir šios rinkos idėją. ES yra kuriami reglamentai, ketinimai yra geri, mes to džiaugiamės, mes manome, kad tinkama yra reguliuoti tam tikras sritis, kad būtų nustatytos vienodos sąlygos startuoliams, tačiau mums kartais tokių naujų reglamentų yra per daug. Praėjusią savaitę buvo kalbama apie nuosavybės teisės e, ir daugybė kitų klausimų. Ir startuoliams sunku yra sekti visas naujausias Briuselėje vykstančias diskusijas. Ir apskritai tokioms naujoms e, įmonėms yra sunku dalyvauti tokiame pokalbėje. Mes neturime išteklių, kurie yra prieinami kitoms įmonėms, platformoms arba viešbučio asociacijoms. Mes neturime tokių išteklių ir startuoliai atskirai neturi resursų ir negali įsitraukti į tokį dialogą. Mes darome viską, ką galime, tačiau nepamirškime e, galimų pasiekmių. Jeigu mes nedalyvausime dialoge, visas dėmesys bus sutelktas į platformas. Kartais, rengiant reglamentus, nesižvelgiama į dalykus, kurie gali mums pakengti. Taigi mes darome viską, ką galime, tačiau esant tiek daug skirtingų teisės aktų ir juos priimant taip greitai, mums dirbti yra sunku. Kalbant apie startuolius, reikia pasakyti, kad mums reikalingas stabilus teisinis pagrindas, aiškios taisyklės, kad galėtume sustelkti į inovacijas. tai kuria teisinį netikrumą. Aš kalbėjau apie šį reglamento pasiūlymą, kalbėjau su teisininkais, kalbėjome su įvairių startuolių atstovais ir sužinojame, kad ne visi startuoliai atitinka teisės aktus ir taip yra todėl, kad teisės aktų laikymosi kaštai lemtų tokių įmonių baigti. Taigi tokie teisės aktai, konkretus teisės aktai gali būti teisingi ir geri, bet kuo daugiau jų yra, tuo sunkiau startuoliams išgyventi. Be to, teisės aktai nuolat keičiasi, taisyklių vis daugėja, mūsų gyvenimas nuo to tampa tik sunkesnis. Mums reikia laiko subirškinti, taip sakant, visus teisės aktus. Ir galiausiai galbūt tokie teisės aktai yra ir naudingi. Bet mes nuolat turime prisitaikyti prie naujų teisės aktų reikalavimų ir tai yra sudėtinga. Grįžtant prie pagrindinio e, klausimo. Naujo reglamento apimtis mūsų nuomonė yra per plati mes esame ginamoji pusė. Tačiau mes turime taikyti teisės aktų reikalavimus, jeigu kalbame apie priekyvietės pavyzdžiui. Ir mes manome, kad neprotinga visus šios dalykus sumesti į vieną krūvą, nes balansas čia yra visai kitoks. Mes galime kalbėti apie su programų vystytojais ir jie sako, kad jiems didesnė apsauga yra geras dalykas. E, programai yra e, svarbu tokie dalykai, bet e, priekyvietės, juk yra daug Ispanijoje startuolių, kurie suveda dantistą, pavyzdžiui, su galimais klientais arba veterinarijos klinikas su gyvūnėlių laikytojais. Ir tokių platformų tikslas yra pritraukti kuo daugiau įmonių. Jie neturi daug išteklių. Ir čia mes kalbame apie galios pusiausvyrą. jeigu bandome apsaugoti silpnesnėje pusę, reikia kalbėti apie skirtingus dalykus, apie didelę platformą ar apie mažas platformas ir apie jų konkuravimo galimybės. Toliau skaidrumo klausimas. Mes manome, kad reikia numatyti didesnį lankstumą siekiant užtikrinti geresnę apsaugą nuo blogų veikėjų. Yra daug verslo savininkų, kurie samdo e, atstovus, kurie rengia neteisingas e, peržiūras arba atsiliepimus ir tokią praktiką reikia e, sustabdyti, nes tai turi įtakos reitingo nustatymui, o reitingai turi būti kuo patikimesni. Vartotojai platformoje E, skaito apie reitingus ir jeigu jie mato, kad e, tokią platformą negalima pasitikėti, tai net neša jokios naudos nei galtiniam vartotojui, nei įmoniai. Taigi tokią prastą praktiką reikia nutraukti. Todėl mes e, manome, kad reikia daugiau lankstumo ir tie E, blogieji veikėjai neturėtų turėti galimybę veikti prieš mus. Ir galiausiai septintasis reglamento straipsnis, mums jis ir nėra aiškus, jis yra klaidinantis, ypač antros dalies B punktas, nes mums yra neaišku, ar mes turime e, platformai kaip vystytojai pateikti duomenis gautus iš savo klientų. Taigi mums tai nėra aišku, aš viršiau man kalbėti skirtą laiką. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad pasidalinote savo požiūrį. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariai, pirm, nariams, pirmiausia, Šaldemozė, e, Europos parlamento pranešėja, prašom. Ačiū. Dėkoju už įdomius e, pristatymus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, džiaugiuosi komisijos pateiktų pasiūlymų. Aš e, tikrai esu pasirengusi dirbti ties šio projektu, galbūt jį šiek tiek pakeisti arba patobulinti. Na, laikas parodys, kaip mums seksis. Bet aš turiu pasakyti, kad kol kas dar neapsisprendžiau kokius pakeitimus siūlyti. Todėl klausiausi jūsų, kad išsiaiškinčiau, kur glūdi problemos, ką mes dar galėtume padaryti ir kas galėtų būti tinkamiausia. Turiu keletą klausimų, jeigu leisite. Pirmiausia, ponui Price iš Google Jūs sakėte, kad jūs nelabai teikina tie kolektyviniai veiksmai arba teisų gynimo priemonės. Mane tai šiek tiek nustebino. Aš maniau, kad JAV ir, yra viena iš pirmųjų įdėgusi tokias sistemas. Galbūt jūs galėtumėte mus apšviesti šiuo klausimu, ar yra e, tokia praktika JAV, ar yra praktika JAV, iš kurios mes galėtume pasimokyti, kad mūsų pasiūlymas būtų įgyvendinamas direktorių įbei atstovui klausimas. Labai įdomu buvo jūsų klausyti. E, jūs e, perėjote nuo consumers to consumers prie business to consumers. Ar jūs planuojate e, pokyčių susijusi su gamybos sritimi ir jeigu tą ketinate daryti, kokių pokyčių tai turėtų jūsų klientams arba vartotojams, kalbant apie jūsų parduodamas prekes. Toliau booking.com. Aš įsivaizduoju, kad daugybė e, šioje salėje esančių naudojusi jūsų paslaugomis 15 metais mano sunus E, klausė manęs prieš keletą dienų, jis, mes nekalbėjome apie šį teisės aktą, bet jis manęs paklausė, mama, aš dabar čia sėdžiu ir žiūriu į vieną viešbutį ir yra daugybė kitų žmonių, kurie e, žiūri tą patį viešbutį šiuo metu. Aš pasakiau, žinai, sąžiningai, aš nežinau, bet e, kritiškai pasakiau, nebūtinai taip turi būti. Ir uh, Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip tai veikia. Man tai tikrai labai įdomu. Jūs taip pat e, sakėte, kad jūsų santykiai su įmonėmis, e, su klientais e, yra labai geri. Dabar mes kalbame apie verslo pusę. Ar jūs Nemanote, kad jeigu viešbučiai ir kitos apgyvendinimo paslaugos teikiančios įmonės turėtų galimybę daryti reklamą ir turėtų teisę rinktis nebūti su jumis, ar jos taip ir elgtųsi? Pavyzdžiui, ar jos Tokios įmonės, norėdamos teikti savo agvenimo paslaugas, turi būti jūsų nariais, bet jeigu galėtų to nedaryti, ar taip pasielgtų. Ir jeigu kyla ginčas su viešbučiais, Kaip jūs elgėtės? Ar po ginčio, jeigu jūs manote, kad viešbutis neatsilaiko taisyklių, sulauks žemesnio reitingo? Ar kaip jūs užmeskate dialogą su viešbučiais? Man tiesiog įdomu būtų sužinoti, kaip tai vyksta. Ir Ispanijos asociacijos atstovai, aš suprantu, kas kelia jums nerimą, tikrai sunku sekti visą tai, kas vyksta Briuselėje, Bet e, mano patarimas būtų palaikyti ryšius su Ispanijos Europos parlamento nariais. Taip būtų paprasčiau ir jie tikrai galbūt galėtų jums padėti išspręsti tam tikrus klausimus. Mes e, tikimės e, sukurti teisės aktą, kuris palengvintų e, mažoms įmonėms patekti į rinką, pasinaudoti platformomis ir nesibaiminti nukentėti nuo e, didžiųjų žaidėjų. Mes visi naudojamės platformomis, tačiau turime užtikrinti platformų darbo balansą. Ir aš tikiuosi, kad šis teisės aktas mums tikrai galės padėti. Ir prieš perdodama jums žodį. Norėčiau pasakyti tiek jums, tiek ir kitiems dalyviams, kurie neturėjo galimybės daryti pristatymo. Noriu paprašyti jūsų siūsti pasiūlymus, mintis, idėjas ir konkrečius pasiūlymus, kurie galėtų patobulinti reglamento projektą. Aš tikrai pasižadu perskaityti visą gautą informaciją, taigi jeigu turite gerų minčių, siūskite jas man. Ir mes kalbame apie e, smulkesnį verslą, žinoma, sudėtinga rasti tą balansą tarp smulkesnių įmonių ir dėlių e, platformų, tačiau e, tokio balanso nustatymas mums yra svarbus. Ačiū Jums, tikiuosi Jūsų gerų atsakymų. Ačiū. Peace. Ačiū dabar, Marko Zulo. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kalbėtojams. Nelengva yra nagrinėti šią temą. Aš iš dalies kalbu kaip vartotojas. Man svarbu susitelkti į vartotojus. Matau, kad kyla monopolių kūrimo rizika šiame sektoriuje ir ji yra labai didelė. Mūsų užduotis yra priimti teisės aktus, bet kyla tokia rizika, kad visi sutars dėl teisės akto, bet po to praktiškai bus sukurta didelė administracinė našta mažesniems veiklos vykdytojams. Tuo tarpu kiti stambesni veiklos vykdytojai galės greičiau prisitaikyti ir geriau sureaguoti į mūsų sprendimus. Dabar kreipiuosi į Jūs. Norėčiau, kad Jūs nurodytumėte, kokias problemas įžiūrite. Man įdomu išgirsti jūsų požiūrį. Jis leis mums geriau suvokti, kaip užtikrinti skaidrumą ir sažiningumą tarp visų veiklos vykdytojų, kaip užtikrinti prieigą prie duomenų. Mes žinome, kad būtent duomenų kontrolė leidžia pačiam spręsti savo likimą. Mes privalome atsižvelgti į smulkesnius veiklos vykdytojus. O tai bus naudinga ir atskiriems vartotojams. Ačiū. Na, dabar Evelyn Gabans. Ne, gerai. Tada aš pati norėčiau užduoti klausimą. Jis nėra skirtas konkrečiam kalbėtojui, bet gal visi norėsite pakomentuoti verslas verslui ir internetinės platformos. Čia yra vis dar labai daug neaiškumo. Pateiksiu pavyzdį. Anksčiau, kai aš klausiau booking.com, ar galima sumokėti, kad būtų pagerintas reitingavimas, atsakymo nebuvo. Aš turėjau keturis ar penkis kartus užduoti klausimą, kad galiausiai būtų atsakyta taip, tai yra įmanoma. Taigi, kodėlgi to atvirai nepripažinus? Taip, galima sumokėti ir tada padidėja reitingavimas. Tada visiems tai būtų žinoma ir atsirastų daugiau aiškumo. Otrek atstovas sakė, kad nori gauti prieigą prie duomenų, kiek tai yra susijęs su platformomis, bet aš jau pati esu patyrusi, kai norėjau užsisakyti kambarį per platformą. Ir tas viešbutis man paskambino ir paklausė, ar aš noriu gauti geresnį kambarį. Vadinasi, jie gavo duomenis. Todėl man čia nebeaišku. Aš manau, kai kurias iš tų problemų išspręsti būtų labai lengva. Pavyzdžiui, jeigu ieškote ko nors Google, yra nurodoma, kad kai kurie rezultatai yra reklama. Ir tai yra labai aišku. Tik gaila, kad tokie patikslinimai atsiranda tik tai po to, kai užplūsta skundai. Aš manau, kad patys verslo atstovai turėtų būti suinteresuoti užtikrinti tokį skaidrumą. Tai toks mano klausimas susijęs su iškumo trūkumu. Džiulija, ar turi klausimą? Tuoj aš suteiksiu žodį. O dabar kreipiuosi į mūsų svečius. Gal kiekvienas iš jūsų norėtų atsakyti užduotus klausimus. Labai ačiū. Dėl kolektyvinių teisų gynimo priemonių. Na, pagavote mane, aš esu Amerikoje studijas baigęs teisininkas ir buvo kalbama apie vieną JAV civilinę procedūrą. Pagal tokį, tokią procedūrą asmuo, kuris nukentėjo, gali pateikti ieškinį ne vien tik tai savo vardu, bet ir visų kitų. Tai yra toks klasinis ieškinys tų asmenų, kurie taip pat nukentėjo. Tarkime, nusiperkate automobilį su defektais, tokių pirkėjų yra daugybė, tad jūs galite pateikti klasinį ieškinį. Tai reiškia, kad nukentėjau aš ir daugybė kitų žmonių. Ir visi bendrai mes gausime naudos iš vieno teismo proceso. Amerikos teismai, pradėdami nagrinėti bylą, visų pirma aiškinasi, ar klasės atstovas iš tiesų gerai atspindi visą klasę. Ar šis atstovas patikė tokį pat ieškinį kaip ir visi kiti. O galbūt šis atstovas turi papildomų asmeninių interesų, dėl kurių jis nėra geriausias klasės ieškinio atstovas. Taigi, Amerikos teismas išnagrinėtų šią situaciją pirmiausia. O jei kalbame apie Google naršyklę ir reitingavimą, tam tikrų tinklalapių. Kyla, tarkime, nerimas, kad e, kai kurie tinklalapiai neturi pakankamai gero reitingavimo. Tai atsiranda dėl to, kad kažkieno kito reitingas yra geresnis ir tie, kurių reitingas geresnis, nesiskundžia. Vadinasi, reikėtų arba tiesiog įkeisti reitingavimą, arba užtikrinti skaidrumą, kuris turėtų antrinį poveikį reitingams. Bet šiuo atveju kyla e, rimtas e, klausimas, ar tas, kuris atstovauja kolektyviniams interesams, iš tiesų gerai atspindi situaciją. O grupės, kurios teikia tokius ieškinius, gali būti finansuojamos tam tikrų organizacijų, o kurios e, šiaip jau nesirūpina vartotojų interesais ir dėl to mums kila nerimas. Dėl galimybės sumokėti, kad būtų pagerintas reitingas, ačiū ponė pirmininkė už šią pastabą. Google iš tiesų pažymi kiekvieną rezultatą, jeigu buvo sumokėta, kad rezultatas atsidurtų aukščiau eilėje aš galiu patvirtinti, jei nėra pažymėtas rezultatas raidelėmis ad, tai reiškia, kad Google negavo jokio mokėjimo už to tinklalapio reitingavimą ir kad tokiu atveju yra remiamasi tik tai vartotojų vertinimais. Pane Šaldemos, ačiū už klausimą eBay nėra įsitraukęs į gamybą ar platinimą. Mes užsimame tik tai priekybą platformoje. Turime technologiją, kuris suveda pirkėjus ir pardavėjus. Taigi mes netarpininkaujame, pavyzdžiui, mokėjimų srityje. Mes tiesiog kūrėme technologiją, kuri leidžia vartotojams, pirkėjams ir pardavėjams susisiekti. Dėl prieigos prie duomenų, jau kelis kartus tai buvo paminėta. Aš sutinku su Pyteriu. Mes kalbame apie dalymasi analitiniais duomenimis. Mes, pavyzdžiui, verslo klientams pateikime duomenų iš platformos, kurie leidžia daugiau parduoti platformoje ir užsitikrinti sėkmingesnę veiklą. Tai jeigu turime naudingos informacijos, kuri gali leisti mūsų verslo klientams daugiau parduoti, tai mes pasidalijame tais duomenimis. Tačiau nenorėtume numatyti kažkokių plačių duomenų prieigos nuostatų, nes nemanome, kad tai būtų labai naudinga vartotojams. Dėl reitingavimo mūsų verslo modelis labai panašus į tai, kas jau buvo paminėta mūsų atveju vartotojai gali reklamuoti savo prekes. Ir tuomet mes pažymime, kad buvo sumokėta už tokią reklamą. O reklama leidžia atsirasti aukščiau, kai yra rodomi rezultatai. Negana to yra aiškiai nurodomi ieškos parametrai. Galima pasirinkti kainą, nuotolį, kur yra prekia. Bet jeigu kalbame apie tų parametrų svarą, tai mes nenorime per algoritmus apgavinėti vartotojų. Norime, kad algoritmai pateiktų geriausius rezultatus vartotojams ir kad vartotojai būtų patenkinti. Ir aišku, mes nenorime, kad tie blogi veiklos vykdytojai piknaudžiautų. Dėkuoju. Pane Šaldemozio uždavė tris klausimus, o pono Dante klausimas, man atrodo, buvo užduotas Otrek atstovai. Dėl jūsų penkiolikmečio sunaus galite jį patikinti, kad mes iš ties remiamės tikrais skaičiais. Nekuriame kažkokių nepagristų skaičių, tai yra realūs duomenys. Tai reiškia, kad tuo metu žmonės žiūri į tą viešbutį arba jau užsisakė kambarį per pastarąsias 24 valandas, kadangi atsiranda skirtumas nuo to, ar jūs esate Australijoje ar Kalifornijoje. Aš pateiksiu skaičių. Mes kiekvieną dieną maždaug pusę milijonų užsakymų gauname ir tai yra maždaug tūkstantis užsakymų per minutę. Vadinasi, turime pakankamai duomenų, kad galėtume pateikti tokius išanalizuotus pradiklius. E, gali būti taip, kad jūs sekmadienį žiūrite, ieškote viešbučio, bet po to pasirodo, kad viskas jau išparduota ar pakilo kaina. Dėl jūsų antrojo klausimo. Rinkos galia ir monopolio rizika. Pirmiausia, aš norėčiau pakartoti, kad jeigu žiūrime į apgyvendinimo rinką ir platformas, tai mes sudarome maždaug vieną ketvirtąją užsakymų, o trys ketvirtusios kitų užsakymų yra daromi kitur. Tad pati rinka yra konkurencinga. Jei pasižiūrėtume į internetinius užsakymus, jeigu jūs esate smulkus viešbutukas, ar jūs galite konkuruoti. Ir ar pasirinktų toks smulkus viešbutis naudotis booking.com paslaugomis, jeigu galėtų išgyventi ir vienas. Tai yra verslo sprendimas. Jeigu per booking.com gaunate sąžiningas e, sąlygas, e, tai manau, jūs ir toliau naudosite šiomis paslaugomis, nors galbūt ne vien tik tai šios platformos. Reikia realistiškai pasižiūrėti į internetinę rinkodarą. Aš gal drastiškai skambėsiu, bet e, pagalvokime, ar realiai toks viešbutukas gali konkuruoti su booking.com ir kitomis pasaulinėmis grandinėmis. Na, greičiausiai ne. Bet jei pasižiūrėtume konkrečiai į mūsų platformą, tai e, vis, visą e, riziką e, prisijama viešbutis, jeigu nesinaudoja booking.com paslaugomis, o mūsų atveju, kai tik tai užsakomas viešbutis, kai jau yra realus svečias, tada mes išsiunčiame sąskaitą faktūrą ir tai yra 15 procentų ir nulinė rizika. Dabar ar mes baudžiame savo verslo partnerius, kai jie skundžiasi? Ne, nebaudžiame. Mes imamės kažkokių sankcijų tik tada, kai yra pažeidžiamos sąlygos ir Čia jau kalbame apie labai rimtus atvejus. Bet tai nėra pirmasis sprendimas. Pirmiausia, mes siekiame imtis dialogo. Jau sakiau, kad kiekvieną dieną mes bendravome su daugybę įmonių, kartais atsiranda tam tikrų nesusipratimų, kartais pasitaiko klaidų, bet e, mes tikrai neturime tokio baudų mechanizmo. Mes norime toliau aukti, Norime turėti patį įvairiausią portfelį, tad tikrai nesame suinteresuoti išbraukinėti viešbučius ar juos bausti, priešingai mes norime plėtoti savo bendradarbiavimą. Dar labai trumpai, pirmininkė, apie jūsų klausimą susijusi su iškumo trūkumu. Ar gali viešbučiai sumokėti, kad jų reitingavimas padidėtų? Visų pirma, tai mes visi mokomės, sakau tai nuoširdžiai. Mes esame čia, kad viską geriau suprastume ir patobulintume. O antra, nėra viskas juoda ir balta. Ar galima sumokėti už geresnį reitingą? Aš sakyčiau, ne. Ar turime schemų rinkodaros, pagal kurias galima daugiau sumokėti ir pasitobulinti reitingavimą? Taip tokiu atveju yra irgi nurodoma, kad tai yra reklama. Yra nurodoma, kad buvo daugiau sumokėta, o dėl prieigos prie domenų, pirmiausia, tai vartotojas niekam nepriklauso. Aš nenoriu priklausyti eBay, booking.com ar dar kažkam. Aš noriu pats spręsti, galiu užsisakyti tiesiogiai iš viešbučio kambarį ir tikrai yra tokių viešbučių, kuriems nebūtina naudotis booking.com. Tai yra puikus viešbučiai, kurie 60 procentų savo, savo viešbučio kambarių turi užimtų ir jiems tai tinka. Taip pat aš gaunu įvairių skambučių iš viešbučių. Pavyzdžiui, kartais yra siūloma atšaukti užsakymą padarytą per booking.com ir pigiau užsisakyti viešbučio kambarį tiesiogiai iš viešbučio. Ar tai yra sąžininga, jūs man atsakykite. Ir galiausiai, kadangi daug klausimų buvo man skirta, tai aš ilgiau atsakinėsiu. Dėl dalymosi duomenimis. Yra privatumo apribojimai, yra domenų apsaugos apribojimai. Mes tikime, kad mūsų sistema yra saugesnė negu vidutinė verslo partnerių apsauga. Mes norime patys valdyti duomenės. Taip pat manome, kad teikiame puikias paslaugas vartotojams ir taip pat naudojame E, dirbtinį intelektą tam, kad galėtume atsakyti, ar yra, pavyzdžiui, vieta mašinos, ar yra vieta mašinai ir panašiai. Mes e, tikrai teikiame daug tokių paslaugų ir galiausiai reikėtų nepamiršti komercinių interesų. Mes nenorime, kad kažkas rastų kambarį per booking.com, o po to būtų paragintas atsisakyti to kambario ir užsisakyti jį tiesiog. Dėkoju. Chairman, thank you very much. Pirmininkė, labai ačiū. Galbūt pradėsiu nuo atsakymo savo kolegai. Klausimą dėl rinkų. Su pirma, mes tikime, kad šiuo atveju esame tam tikroje e, oligopolio arba beveik monopolinė situacijoje. Kaip sakiau, yra praktiškai dvi platformos, kurios apima maždaug 200 tūkstančių vyriausių institucijų. Uh, Na ir kalbant apie vėlgi kodarą internetu, e, mano kolega užsiminė apie 25 procentus rinkos, tačiau sakyčiau, kad e, tas augimas yra labai spartus, pagu 6 procentus per metus. Kai kalbame labai svarbu, e, kada mes kalbame apie tas pariteto taisyklių draudimą, vėlgi situacija yra nesažininga, kadangi, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie tą nemokamą pasivažinėjimą, taip sakant, kas reiškia, kad žmonės pasižiūri bookingą, e, tai yra susirandam tikrą viešbutį, bet tada randa viešbučio tiesioginį tinklalapį ir ten užsisako nakvynę. Na, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Booking.com nesugebėjo įrodyti, kad tai yra kažkokiu tai neigiam pasiekmių duodanti, duodantis e, procesas. 2017 metais, kaip prieš metus, faktiškai. E, E, Europos teismas taip pat priėmė um, sprendimą, kad jokio neigiam poveikio platformų nebuvo pastebėta, skaitant ir Prancūziją bei Vokietiją, kur toksai draudimas jau galioja. Taigi jau kalbame apie prekės ženklus, um, be abejo labai svarbu žinoti, kaip sudėtingai internete juda informacijos srautai. Ir be abejo, jeigu jūs neturite savo prekės ženklo kontrolės, tai uh, labai sunku kažkokiai tai smulkiai įmonėliai, smulkiam viešbučiui, pavyzdžiui, organizuoti tiesioginį rezervacijų prieimimą. Na ir čia aš sutinku savo kolegą, kuris sakė, kad iš tikrųjų tai yra labai sunkus procesas, todėl turėtų būti turbūt sudaryta geresnė galimybė e, smulkėjasiams verslams e, pasinduoti ir kitokiamis sąlygomis. Tai būtų ko gero vienintelė galimybė. Na ir vienintelis klausimas, kurį noriu iškelti, tai yra abipusiškumo klausimas. Dabar, pavyzdžiui, kada platforma, na tarkim, kad ir booking.com panaudoja viešbučio prekė ženklą, viešbutis e, savo ruoštų negali pasinaudoti booking.com logotipų ar prekė ženklų. Na ir tai yra labai keista, nes iš tikrųjų turėtų galioti, e, kaip minėta, tam tikros pariteto taisyklės ir jeigu jūs E, galite naudotis. E, tai praktiškai e, turėtų būti abipusiai tokios sąlygos ir stambiam verslui, ir platformai. E, na ir dar vienas dalykas yra tai, kad e, tokios platformos kaip Booking.com iš tikrųjų kartais gali e, kainas kelti iki pat komisinių. E, ir net jeigu pariteto taisyklės bus uždrautos, vis tiek tokios didžiulės platformos e, niekur neišnyks. E, be abejo, konkurencija parodys, kaip jiems seksis, bet e, dar vienas klausimas dėl reitingavimo. Mes matome, kad pavyzdžiui, kada verslo vartotojas ar kažkokia tai įmonė daugiau investuoja į tuos reitingavimus, vėlgi nėra jokių e, aiškių kriterijų. Ir Dėl to mes ir kreipiamės, kad turėtų būti kažkoks tai skirtas algoritmų tikrinimo pareigūnas, kuris galėtų e, patikrinti, kaip veikia ta reitingavimo sistema. Tas procesas turi būti skaidrus, be abejo, ir verslui, bet taip pat ir vartotojui tas skaidrumas yra reikalingas, nes dabar vartotojai irgi nelabai žino, kada jie mato kažkokius tai rezultatus, ar tai yra natūralūs, atsiliepimais pagristi rezultatai, ar dėl to, kad buvo sumokėta už tą reitingavimą. Na ir dar, e, sakant, MP Vasbasut, e, dabar e, užsakinėjant ar platformą vėlgi paprastai elektroninis paštas, kuris ateina per platformą, nėra tiesiogiai užsakovo elektroninis paštas. Ir, e, tai e, trikdo iš tikrųjų ryšį su, su klientu, užkerta galimybę viešbučiai geriau uh, E, bendrauti su klientu. E, taigi, iš tikrųjų, autentiškas elektroninio pašto adresas turėtų būti perduotas tam pačiam viešbučiui, e, kad jis galėtų tiesiog palaikyti ryšį, galbūt sulaukti kažkokio atsiliepimų ir gerinti savo paslaugas. Dabar iš tikrųjų mes matome, kad sistema nėra sąžininga, mes matome, kad daug mažų bendrovių arba būsų narių yra išbraukiami ir nėra tiesiog aiškios kontrolės sistemos. Todėl kur leistų apskūsti tokius sprendimus. Mums reikia sukurti tokią sistemą. E, ir manome, kad devintos straipsnių nuostata, kad iš tikrųjų subjektyvus kriterijai ne, ne, ne, negali būti naudojami, e, pavyzdžiui, išbraukiant iš sąrašų ir panašiai. E, net jeigu kartais kažkoks turinys būtų sakysime, plaidžiai patalpintas ar panašiai, vis tiek tai negali būti automatinė priemonė. Todėl straipsniai 3.1c ir ketvirtasis straipsnis, kur kalbame apie sankcijas, taip pat mm, turėtų būti iš tikrųjų nepakeisti. Na ir dar noriu pasakyti, kad mes e, manome, e, atsižvelgiant tai, kaip sparčiai vystosi šita rinka, kaip jinai evoliucionuoja, kas porą metų reikėtų atnaujinti reglamentą ir atsižvelgti naujausias tendencijas. Ačiū. Aš tik perėmiau pirmininkės vietą, jinai grįž po kokių dešimties minučių. Pona Bemako, ar jūs taip pat norite pasakyti? Taip, ačiū už jūsų anksčiau ištartų žodžius. Mes tikrai stengsime daugiau palaikyti iš jūsų parlamentarų. Kalbant apie konkrečius pasiūlymus, yra trys dalykai. Pirmiausiai, reikėtų riboti apriepti ir suvokti, kad didieji yra ne tas pats, kas mažieji. E, nes dabar atrodo daroma prielda, kad platformos yra didelės, o verslo savininkai yra visi mažieji. Ypatingai kalbant apie e, pasiekmes, kartais mažusios platformos netitinka tų reikalavimų, nes jos paprasčias neturi išteklių. Taigi nuobaudos už netitikimą netinkamų taisyklių turėtų būti e, sumažintos mažosiams platformoms. Uh, Toliau taip pat reikėtų e, numatyti lankstų mechanizmą pakeisti e, reitingavimo sistemas. E, pavyzdžiui, dabar, e, jeigu prieš 50 dienų yra nepranešama, kad bus keičiama reitingavusi nutama, e, Tai praktiškai e, iš tikrųjų jūs neturite jokių galimybių užkirsti kelio kažkokiam pažeidimam, kurios nesažininkai vartotojai gali būti, e, gali nešti mūsų sistemą. Taigi mums reikalingas toks lankstumas, kad tiesiog negautumėm baudų, kurių mes negalime išvengti. Ačiū, dabar komisijos atstovas. Ačiū, reaguojant į pranešėjų bei parlamentarų komentarus. Pirmiausiai dėl teisminių procedūrų. Be abejo, jeigu jūs amerikietis e, teisininkas, aš suprantu, kad galbūt e, jums kelia e, tam tikrą nerimą. E, tačiau, na, jūs turbūt suprantate, kad čia nėra pora kažkokių tai smulkių vartotojų, kurie bando išmelžti iš Google kažkiek tai pinigų. Esmė yra ta, kad iš tikrųjų tiesiog platforma turi sutvarkyti savo politiką tam, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, o ne kažkokios tai individualios operacijos tarp uh, E, verslo naudotojų ir platformų panašiai. Taigi e, mes manome, kad e, šiuo atveju reikia čia žiūrėti. Tai, kad bet koks teismo sprendimas, ko gero, pareigotų, jeigu iki šiol nebuvo laikomasi, pažiūrėjau, penktos straipsnių nuostatų, tai ko gero, nuo tada, kada įsigalioja įsiteisėję teismo sprendimas, turės būti laikomasi. Kalbant apie tai, ką sakė Iber, um, atstovas į, apie reglamentavimą e, sistemą. E, aš sutinku, kad mes turime kurti verslui palankę aplinką plačiai prasme ir šiuo atveju tai yra be abejo e, platform pateiktas pasiūlymas, tačiau tikiuosi, kad e, draugė su šio komiteto pirmininku mes iš tikrųjų galų galę sukursime skaitmeninę bendrą rinką ir tai turėtų e, be abejo E, būti naudinga mūsų verslui apskritai, nes aš tikrai, e, kad ir kaip mėgčiau platformas, nenorėčiau, kad smulkusis verslas vien tik tai nuo platformų priklausytų savo veikloje. Ir tam be abejo mes turime sukurti tinkamą teisinį reguliavimą aplinką. Taip pat buvo kalbam apie e, mūsų e, dokumento apriepti, kad apimamas labai įvairios platformos. Tačiau šiaip jau problemos, kurios nagrinėjamos, yra labai universalios. Ir tiesąkant, e, kad ir kokios platformos nagrinėtumėm, visuomet yra kažkokios tai sąlygos, kažkokia tai reitingavimo sistema, kuri būdinga bet kokiam platforminiam modeliui. E, duomenys visuomet vaidina tam tikrą vaidmenį, taigi e, problemos ir klausimai yra daugiau mažiau bendri. Mes nesileidžiame per daug smulkmenas, mes kalbame apie bendruosius principus ir sakyčiau, kad reikia vadovautis pirmiausiai sveiko proto principais, kurių turėtų laikytis kiekviena platforma. E, Ir vėlgi atsakant taip pat ispanų kolegės komentarą, e, netgi mažusios platformos mūsų e, požiūriu neturėtų turėti dėlių sunkumų laikytis taisyklių. Mes nekalbame apie kažkokią tai labai sudėtingą tikties mechanizmą, tačiau kalbame apie labai aiškius principus. Tai yra, pirmiausia, turi būti labai aiškiai ir skaidriai išdėstos žaidimo taisyklės. Galbūt vienintelė sunkesnė nuostata būtų būtent skundų nagrinėjimo mechanizmas. Čia gali būti mažosiam įsimėm taikymą tam tikrą išlygą, tačiau visa kita, e, tai kad jūs su savo verslo partneriais turėtumėte e, bendrauti sąžiningai, padoriai, e, iš tikrųjų tai yra da, visiškai sveiko protų pagrįstas principas. Ir mes girdėjome be abejo labai daug nusiskundimų ir blogų pavyzdžių, be abejo yra ir gerų pavyzdžių. Ir e, e, matyti, e, šiuo atveju galima savočiai užbėgti už akių, kad naujai kūriamas platformos nebekartotų tų klaidų, kurios buvo padarytos praeitie. Nes manau, kad paprasčiausiai seniau mes platformų kūrimuosi metu neatsižvelgėme kai kurios dalykus. Iš pradžių buvo orientuojamasi tiek daug į vartotojų apsaugą ir panašiai, kad iš tikrųjų šiek tiek galbūt apleidome verslo sparną. E, šiame mechanizme. Ir vėlgi mes neturime kalbėti iš tikrųjų apie tą didžiasias platformas, skitsime didžiasias platformas ir e, mažuosius vartotojus. Ne, mes manome, kad platformos daugelį ekonomikos sektorių iš tikrųjų gali sukurti tokią situaciją, kada jie tampa savotiškais e, raktininkais, savotiškais durininkais ištisam verslo sektoriui. Ir Na, iš tikrųjų, todėl mes nenorime sakyti, kad tik tai didieji pažeidinėja taisyklės arba elgis nesažininkai, arba tik tai visos mažos platformos yra sąžiningos. Nieko panašaus, mums reikia e, atsižvelgti įvairiausius nuskandimus, įvairiausias problemas, turime didžiulę platformų įvairovę, mes turime iš tikrųjų mažųjų platformų, kur kartais dirba mažiau negu 200 darbuotojų, kurios atrodytų, tarkim, šiaip jau smulkios įmonės, bet atskirais segmentuose jie surenka milijonus e, naudotojų. Ir tai yra, pažiūrėjau, alternatyvus programėlių pardavinėjimo taškai, bet tų kelių didžiųjų, kurios buvo paminėtos. Arba, pavyzdžiui, tai gali būti pagrindinė platforma prekiaujanti, nežinau, alumi, vynu, laikrodžiais, e, dar kažkuo tai. E, kartais iš tikrųjų maža saujelė žmonių tarnauja milijonus vartotojų ir tie, kas pardavinėja pavyzdžiui, laikrodžius arba vyną arba tą alų, e, jiem tokia platforma gali staiga tapti labai reikšminga, nepaisant savo dydžio. Taigi, be abejo, aš klausiau visus komentarus, tačiau stengdamas sureaguoti, mes pasitengime taisyklės formuluoti taip, kad jų tikrai būtų nesunku laikytis. Todėl mes ir stengiamės neperkrauti reglamento nuostatomis. Uh, E, Hotrek atstovas išsakė keletą papildomų pagėdavimų ir e, pastaros keletą metų mes sulaukėm be abejo daug tokių pasiūlymų, tačiau mes apsisprendėme dabar orientuotis tik tai teismo bylas, precedentinę teisę, sukurti keletą tokių bazinių taisyklių ir tada galbūt skatinti sukurti tam tikrą elgesio kodeksą, ypatingai konkrečiai verslo sričiai, kas tai bebūtų. E, ar ODS, ar kažkokios kitos ekonomikos šalis. Nes iš tikrųjų kai kurios e, platformos galbūt savo specifinėse sektoriuose sprendžia labai specifinės problemas. Na ir taip pat yra peržiūros nuostata, kuri gali leisti mm, sureaguoti į netikėtai iškylančias problemas, kuris gali būti tikrai svarbios. Na ir pabaigai buvo užduotas klausimas e, dėl aiškumo. Ir tai ko gero apibendrina visą pasiūlymą. Iš tikrųjų mes ir stengiamės sukurti daugiau aiškumo, dėl to, kokios yra žaidimo taisyklės. Savo pasiūlymą mes nekeičiame žaidimo taisyklių. Mes neuždraudžiam vienos ar kitos veiklos ar panašiai, tačiau mes sakome platformos, mėlyjei, stambus jūs ar maži, bet aiškiau e, išdėstykite, kaip jūs e, plėtojate savo verslo modelį e, kitam verslui ir tiesiog visas tas procesas turi būti skaidrus. Kągi, ačiū. Aš taip pat turiu keletą klausimų, kadangi dar liko šiek tiek laiko. Pirmiausiai adresuosiu į booking.com atstovui. Na, atsiprašau, bet turbūt tai, tai visai suprantama, nes mes visi naudojamės šitos platformos paslaugomis. Norėčiau užduoti klausimą dėl e, termino, kuris e, skamba fair terms, tai yra sąžiningos sąlygos. Na, tarkim, e, gali būti visiškai e, e, sąžininga, kad jie sumoka, tarkim, 50 procentų, jeigu parduodate kažkieno tai kambarį per internetą. 15 e, procentų, jeigu e, parduodate kažkieno kambarį. Tačiau ar sąžininga, sakykime, kad e, pusryčių ir nakvynės paslaugos negali pardavinėti kitų joms likusių patalpų už pigesnę kainą. Nes jūs, pavyzdžiui, keltė tam tikrą reikalavimą, kad e, jūs už, mokate e, už tam tikrą produktą, e, kada pardavinėte per platformą, tai yra standartinės sąlygos, tačiau ar tikrai pagristi yra apribojimai likusius kambarius, pavyzdžiui, neparduoti už pigesnę kainą ar panašiai. Na taip pat e, komisijos atstovą norėčiau užduoti klausimą, ar galima kaip nors dar aiškiai uždėsti, kad platformos turėtų išdėsti ne tik tai savo terminus ir sąlygas, bet būtent uh, Tad tos sąlygos turi būti vėlgi sąžiningos. Taigi, laukiu atsakymą. Kągi, dėkui. Ir aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų liko laiko šiek tiek e, leisis į smulkmes, kadangi dažnai iš tikrųjų smulkmenas ir galima koją nuslaužti. Taigi, e, grįšiu prie tų vadinamų NFN arba paritetinių taisyklių. Jeigu steiksite man porą tretą minučių, aš norėčiau paaiškinti. Nes esame iš tikrųjų tam, tikrų, tam tikro blogo nusistatymų arba nesupratimų susijusių su e, tavame, bal, tavame baltuoju paritetu ir e, siauruoju paritetu. E, e, tai, tai yra plač, plačiuoju ir siauriuoju paritetu. Taigi, e, iš tikrųjų, ką tai reiškia? Platusis paritetas reiškia, kad e, viešbutis arba e, nakvinės tarnyba negalėjo siūlyti jokių kitų paslaugų už pigesnę kainą. Tai buvo platusis paritetas, kuris jau yra praeitis. Niekas, man atrodo, šiame sektorijoje nebegina tokio plataus pariteto. Ką reiškia siaurasis paritetas? Tai reiškia, kad per jokį kitą kanalą e, tas, tas pardavėjas gali diferencijuoti kainas, tačiau vienintelis e, kanalas, kur mes prašome to nedaryti, tai yra e, tiesioginis e, tinklalapis, nes praktiškai šiuo atveju tai yra tik tai vienas pelės praktelėjimas, praktiškai radus kainą per bookingą. Labai daug klientų e, iš tikrųjų tiesiog susiranda tiesiogiai tinklalapį, susisiekia su viešbučiu, sako, galite pasiūlyti man geresnę kainą negu per booking. Na ir tai nėra labai malonu, bet mes matome, kad iš tikrųjų tokių atvejų yra daug, na, mums tenka tai primti. Ir e, galiu pasakyti, kad e, vėlgi, kad ir kokie procentą mes apimtume, vis tiek e, du trečdaliai likusios rinkos palieka galimybę siūlyti pigesnės ar palankesnės kainas. Taigi aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tas klausimas iškilo ir galėjau paaiškinti, ar tai sąžininga. E, konkurencijos tarnybos Europoje, tiek konkurencijos generalinis direktoratas, tiek konkurencinių tarnybų tinklas, tiek kiti. Ir skyrus e, vokišką tarnybą Bundeskartelamt, e, praktiškai visos konkurencijos institucijos kol kas prie prie išvados, kad vis dėlto tai yra sąžininga praktika, kadangi kruopšiai vertinus atlikus ekonominius tyrimus ir panašiai, tai buvo padaryta, tai tokie įsipareigojimai buvo primti nuo 2017 metų Ir vėlgi mūsų mm, argumentas yra tas vadinamas nemokamas pasirašinėjimas, kad iš tikrųjų mes labai padiname matomumą tų smulkių verslų ir dėl to norėtumėm, kad na, nors kažkiek tai apgintumėm ir savo interesus, kad būtų nauda ir mums, ir mūsų verslo partneriams. Pane Senk, kodėl reglamente nepanaudojame šito termino sąžiningas fe. Mes antraštėje jį panaudojame, tiesą sakant, mes kalbame apie sažiningumą ir skaidrumą, mes galvojame apie tai, kad galbūt turėtų būti kažkokia tai nuostata, kur būtų pasakyta, kad e, neturėtų būti nesažininkų sąlygų ir panašiai. Tačiau vis dėlto pagalvojame, kad tai yra reglamentas, kuris bus tiesiogiai taikomas. Ir e, vėlgi, tokia savoka kaip nesažiningas, mes tik girdėjome Dietrich ir Bukingo dialogą, kur vieni sako, kad tai yra nesažininga, kiti sako, kad ne, tai būtų sažininga, arba nesažininga būtų atvirkščiai. Ir tai yra tik tai vienas vienintelis pavyzdys. Ir aš bijau, kad jeigu mes sukurtumėm reglamentą, būtent e, remdamėsi e, šitą savoką, tai ko gero kiltų nuolatiniai ginčiai, kas yra sąžininkai ir kas nėra. Todėl iš tikrųjų sprendėme, kad reglamentas turi būti e, visiškai skaidrus. Arba tada reikėtų parengti visą sąrašą praktikų, kurias mes laikome nesažininkomis, bet tai būtų labai milžiniškas uždavinys. Taigi iš tikrųjų E, reglamente straipsnis po straipsnio ir yra smulkiau išdėstyta, ką mes laikome nesažininką praktiką. Taigi mes neturime kažkokių tai e, nesažiningos praktikos sąrašų, bet mes visų reglamentų bandom pasakyti, pavyzdžiui, jeigu jūsų sąlygos nėra skaidrios, arba jeigu jūs neleidžiate verslo vartotojams, pavyzdžiui, ten per 500 dienų prisiderinti prie naujų taisyklių ar panašiai, arba kokiu, pa, kokiu pagrindu yra vykdomas um, e, E, reitingavimas arba kodėl, dėl kokių priežasčių buvo išbraukti iš sąrašų. Visa tai laikoma nesažininga e, praktika. Taigi šiuo atveju viso reglamento antraštė, viso reglamento e, pavadinimas ir kalba apie sąžiningą arba nesažiningą praktiką ir aš tikiuosi, kad tiesiog reglamentas straipsnis pustraipsnė būtent ir nuskaidinčia savoką. Ačiū. Pone Debaram. Ačiū Šarlemozė. Ačiū ir Štenku už pateiktą paaiškinimą. Aš manau, kad e, tai yra asmeninė nuomonė. Jeigu reglamento pavadinimas yra dėl skaidrumo ir sažiningumo, tai rodo, kad e, to sažiningumo trūksta. Ir jau greitai bus pakeista ir kita su sažininga priekyba susijusi direktyva. Aš nesu ekspertas, bet aš norėčiau dėl pariteto nuostatų kalbėti. Komisija turbūt patvirtins, kad jokio rezultato nebuvo pasiekta. E, kolega iš booking.com pamiršta, kad viešbučiai negali siūlyti žemesnės kainos savo pačių interneto svetainėse. Vėlgi tai yra aiškinimo klausimas, bet telefonu arba kitais būdais siūlyti kitą kainą. Aš nesakyčiau, kad tai būtų galima įvardinti kaip diskriminacija, mes esame partneriai, tačiau viešbutis neturi galimybių savo interneto svetainėse siūlyti žemesnių kainų. Mes kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę, galvojame apie skaitmeninę ateitį. Todėl mes norime uždrausti tokios pariteto nuostatas. Ir mes kalbame apie verslo kliento e, kontrolę. Mes žinome, kad e, įmonės e, bendradarbiaus su Booking, tačiau dabar egzistuoja monopolis ir mums reikia tinkamai subalansuoti jėgas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už papildomus paaiškinimus. Aš esu įsitikinusi, kad prie šių diskusijų mes dar grįšime vėliau. Yra dar keli norintys kalbėti, mes buvome susitarę ir su kitomis įmonėmis suteikti jų atstovams žodį. Pirmiausia, cenam įmonė, ponė Egata Novaka, ar teisingai ištariu, ačiū Jums ir žodis Jums. Ačiū Jums už galimybę antrą kartą šiandien kalbėti tie, kurie rytinėje sesijoje nedalyvavo, noriu pasakyti, kad Seznam yra Čekijos įmonė, įsteigta 96 metais. Nuo to laiko mes esame sėkminga paieškų įmonė e, Čekijoje. E, Čekija yra vienintelė rinka Europos Sąjungoje kuri turi vietos įmonę, kuri yra lyderė tiek paieškos ir internetinių paslaugų srityse. Mane stebina tai, kad iki šiol mes dar nekalbėjome apie jautrėją pasiūlymo pusę. Konkrečiai apie reglamento taikymo srities išplėtimą paskutinę minutę. Nėra e, daug Europoje paieškos sistemų. Kitas dalykas, kalbant apie nenorimas pasiekmes ir tam tikrus neišspręstus konkurencingumo atvejus, Europos įmonė, tokia kaip Sesnam, yra e, tokių nenorimų pasiekmių auka. OK ir tas taikymos ryties išplėtimas, taikant reglamentą paieškos sistemoms, yra tas klausimas, kuris yra vertas didesnių diskusijų. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie teisų gynimo priemonės ir apie skaidrumą. Kalbant apie pagrindinius parametrus, mes kol kas nežinome, kas nustatys paieškų reitingavimo esminius parametrus. Mes taip pat nežinome, ar mums e, pavyks laikytis reglamento nuostatų, ar tai, ką dabar darome, pakankama, kad būtų laikomasi reglamento nuostatų. Pa, paieška rodo, kad daugybė E, parametrų buvo įvertinta remiantis e, tam tikrais e, kriterijais, todėl kiekvienos paklausos atveju, užklausos atveju paieška reaguoja individualiai ir atitinkamai, atsižvelgiant įvairias lygtis ir taip toliau. Per pastarosius 20 metų mes kūrėme ir tobulinome savo metodologijos bazę nuspėjamumo procesus. Mes e, turime daugybę žinių ir turime teisę ginti savo įmonę, todėl norime žinoti, kas bus atsakingas už tokių esminių parametrų nustatymą, kalbant apie paieškas ir reitingo nustatymą. Kitas dalykas - informacijos teikimas apie parametrus gali kelti grėsmę ir mūsų klientams. Todėl mes esame prieš reglamento taikymo išplėtimą ir taikymą paieškos sistemoms. E, pranešėja minėjo mažas ir vidutinio dydžio įmonės ir mikro įmonės. Mes esame maža įmonė, mes e, savo vietos rinkoje egzistuojame jau 20 metų ir mes turime maždaug 1200 e, darbuotojų, taigi mes nesame laikomi mažais rinkoje. Ir dar keletą žodžių apie sąlygas. Mums šita nuostata atrodo sudėtingai pritaikoma. Interneto svetainės ir paieškos sistemos dirba pagal tam tikrą sistemą ir 15 dienų įspėjimo terminas yra tas klausimas, kurį reikia e, kalb... svarstyti. Todėl įspėjimas e, ir jo atsintimas prieš 15 dienų, pranešantis apie tam tikrus pakeitimus, e, bus sudėtingai gyvendinamas ir kels problemų mūsų klientams. Ačiū. Paskutinė yra Spotify atstovė ponė Leitner. Prašom. Ačiū, ponė Šaldemoze. Spotify vardu noriu kalbėti taip pat skaitmenės Europos muzikos paslaugų asociacijos vardu mes vienijame daugiau kaip 70 ES skaitmenių įmonių. Platformos atlieka labai svarbu vaidmenį sujungdamos įmonės ir naudotojus. Tai yra tam tikra sąsaja tarp įmonių ir vartotojų. Tam tikrais atvejais įmonės, taip pat ir skaitmenės muzikos paslaugų įmonės yra labai priklausomos nuo platformų bendradamos su vartotojais. Pavyzdžiui, šiandien 80 procentų Spotify vartotojų naudojasi e, programėlių e, parduotuvėmis. Taigi priklausomai, mes priklausome nuo platformų, o tai reiškia, kad mums yra svarbus platformų sažiningumas. Mes turime diskriminacinės ir žalingos praktikos pavyzdžių. Ir tai yra, pavyzdžiui, platformų primetamos prievalės taikyti tam tikras unikalias mokėjimo sistemas arba tam tikrų aukštų uh, mokesčių taikymas, kuris gali apriboti vartotojų pasirengimą, tai taip pat riboja mūsų galimybę bendrauti su vartotojais. Taip pat yra apribojimų e, susijusių su e, saveikumo nuostatomis. E, tam tikros paslaugos kai kuriuose platformose nėra prieinamos. Tokie apribojimai ypač matomi, kai platformos konkuruoja su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat turi prieigą. Tai lemia nesažininga priekybos praktika. Todėl mums atrodo, kad tai lėtina inovacijas, tai mažina konkurencingumą, taip pat mažina vartotojų vartotojams siūloma pasiūla. Kalbant apie teisų gynimo priemonę, priemonės, nėra e, tokių priemonių, nėra kol kas sprendimų ir baiminamasi e, priešiškų veiksmų iš platformų pusės. Kogi mums reikia, kalbant apie dabartinį reglamentą? Reglamento pasiūlymas yra labai geras dalykas. Jis pripažįsta, kad nesažininga praktika egzistuoja, tai yra labai svarbu. Tačiau pastebėjimas skiria daugiau dėmesio skaidrumui o vien tik skaidrumas negali užkirsti kelio nesažiningumui. Galimai žalinga praktika nebūtinai bus sustabdyta, todėl mums reikia dviejų dalykų. Pirmiausia, mes norėtume, kad būtų numatytos konkrečios prievolės neįsitraukti į konkrečią nesažiningą praktiką priekybos veiklą. Pavyzdžiui, platformos prieš konkuruojančias paslaugas teikiančias įmonės ir kitas dalykas - veiksmingos teisų gynimo priemonės. Iš patirties žinome, kad mediacija ne visuomet veikia, kai galios nėra subalansuotos arba esama interesų konflikto. Todėl reikalinga veiksminga e, teisų gynimo priemonė ir mes ketiname pateikti savo pasiūlymus šiais klausimais. Ačiū. Dėkoju kolegos, dėkoju svečiams, dėkoju komisijos atstovui. Net daug narių dalyvavo klausimuose, tačiau diskusijos buvo labai įdomios. Tai yra pirmoji diskusija. Šį teisės aktą mes svarstysime ateityje. Tikrai dar išgirsite iš manęs. Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, kurios tikrai prisidės prie mūsų darbo ateityje. Ir šią posėdžio dalį baigsiu. Uh, just to, just to clarify, I was closing the hearing noriu tik patikslinti, kad uh, baigiame viešuosius klausimus, bet ne mūsų komiteto posėdį. Colleagues, uh, I think it's time to, to start. Uh, Kolegos, pratęskime popietinę IMCO komiteto sesiją. Pirmininkė kol kas užsiemusi, ji greitai ateis, bet manau jau dabar galime perėti prie kito klausimo, tai yra viešojo sektoriaus informacijos pakartotinės naudojimas. Iš karto kreipiuosi Julija Reda, pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarąjį dešimtmetį atvirieji duomenys išsivystė ir dabar jie tapo labai svarbus moderniai administracijai. Jeigu galima užtikrinti duomenų pakartotinį naudojimą, tą reikia padaryti, toks principas galioja. Iš esmės turime tokius pagrindinius naudos gavėjus. Visų pirma, verslas pagal Europos komisijos vertinimą pateikta su pasiūlymu Domenų ekonomika ES yra verta 300 e, milijardų eurų 2016 metais. Tokia vertė yra e, kuriama per e, daugybę duomenų bazių ir tuos duomenės galima pakartotinai naudoti. Antri naudos gavėjai yra piliečiai. Jie gali aktyviai dalyvauti savo bendruomenėje ir visuomenėje gaudami informatyvius duomenis, remdamiesi jais, o ne gandais. Trečias naudos gatvės yra pačios administracijos ir tai labai svarbu. Atvirėjų duomenės leidžia administracijoms vykdyti savo prievalės, užtikrinti skaidrę politiką ir sukuria paskatas leisti skirtingiams departamentams bendradarbiauti ir užtikrinti prieigą prie duomenų vidaus vartotojams, kurie šiaip jau tos prieigos nebūtų turėję. Taip administracijos gyvenimas tampa paprastesnis, o darbas efektyvesnis. Pagal vertinimą duomenų padarimas prieinamais nuo pat pradžios gerokai sumažina administracinę naštą ir išlaidas. Mes vertiname komisijos pasiūlymą ir laukiame tolesnio duomenų pakartotinio naudojimo supaprastinimo. Bet komisija pasirinko labai atsargų požiūrį ir dėl to nepataisoma dabartinė situacija, pagal kurias daugia nacionalinės įmonės gali gauti tokius duomenis, o pilietinės iniciatyvos to negali. Tarkime, Google sudarė sutartį su Vokietijos kartografijos administracija ir mokestis yra mažesnis nei šeši ženklės per metus. Google tai nėra didelė suma, bet tai leidžia Google gerokai patobulinti savo kartografinius duomenis. Tuo tarpu pilietinė iniciatyva StreetMap, kuri kuria žemėlapius daugiausia remdamasi savanoriais, negali nusipirkti tokios licencijos. Dėl to viešojo sektoriaus informacija sustiprina ir taip jau dominuojančią daugianacionalinę įmonę, bet apriboja galimybę pilietiniai visuomeniai kurti alternatyvas. Administracija gauna nedaug pinigų iš Google, bet tai, kad ne visi gali prieiti prie domenų, pakenkia plačiai visuomeniai. Vadinasi, mes turime spręsti mokėjimo už viešuosius duomenis klausimą. Atitinkamas straipsnis pasiūlyme leidžia viešai administracijai gauti mokestį tam, kad būtų padengtos išlaidos. Taip yra apmokestinami viešie duomenys, bet tai turi būti apribota. Pakartotinis tokių duomenų naudojimas turi būti nemokamas ir mokėti už jį galima tik labai griežtai apibrieštomis aplinkybėmis. Duomenų e, rinkiniai yra geras žingsnis, bet labai svarbu, kad e, ne vien tik tai Europos komisija kurtų sąrašą. Remdamėsi patirtimi valstybėse narėse mes siūlome papildyti šią direktyvą, jo sąrašą ir po to, aišku, jį nuolat atnaujinti. Labai svarbu, kad būtų skatinamas pilietinės visuomenės dalyvavimas. Kai kurių valstybių narių administracijos savanoriškai ieškojo sprendimų, kuriuos duomenės pirmiausia skelbti, tačiau yra tokių administracijų, kurios nenori pateikti informatyviausių duomenų. Pirmiausia, jos skelbia mažiausiai patrauklius duomenės. Vokietijos pilietinė visuomenė atkreipė į tai dėmesį, kad yra skalbiami duomenės, kurie verčia jūs žiovūti atvirų žinių fondas paskelbė kategorijas tų duomenų, kurie yra naudingiausi ir būtent jiems turėtų būti teikiamas prioritetas. Būtina atsižvelgti tokius pasiūlymus, kai bus sudarinėjamas sąrašas. Aš noriu, kad dirbama būtų greitai, kad būtų atnaujinta direktyva ir pasiekti šie tikslai. Pirmiausia, Direktyva neturi trukdyti valstybėms narėms, kurios jau laikosi atvirųjų duomenų principą ir pateikia juos atvirais formatais. Antra, reikia padėti toms valstybėms narėms, kurios vis dar netaiko šio principo ir padėti joms susidaryti planus bei gairias. Trečia, Labai svarbu užtikrinti visos Europos duomenų agregavimą ir užtikrinti jų laisvą judėjimą tarp sienų. Iš esmės šios direktyvos tikslas yra atvirieji duomenys. Tad būtina išnaudoti visą jos potencialą. Aš siūlau remtis puikiu Belgijos pasiūlymo kuris buvo pateiktas taryboje. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėms. EPP Sabina yra šešėlinė pranešė, bet atrodo kažkas vietoj jos kalbės. Pone pirmininkė, brangus kolegos. Sabina pasisako už komisijos pasiūlymą. Jų tikslas yra užtikrinti, kad viešojo sektoriaus informacija būtų prieinama pakartotiniam naudojimui. Viešojo sektoriaus informacija turi didžiulį ekonominį ir socialinį potencialą. Jie apima įvairius duomenis, tokius kaip teisinės nuostatos, statistika, ištekliai susijęs su knygomis, meno kūriniais. Taip pat informacija, kuri padeda geriau nuspėti orą. Negana to, direktyva yra kalbama apie skaidrumą ir apie sąlygas, pagal kurias būtų toliau tvarkomi duomenys tam, kad būtų ištikrinama sąžininko konkurencija tarp visų vartotojų. Peržiūrėdami direktyvą turėtume nepamiršti kai kurių svarbių aspektų. Viešosios administracijos turi išlaikyti sprendimo teisę. Reikia taip pat numatyti išimtis būtiniems, esminiams duomenėms. Negana to, reikia numatyti ir mokestį, kuris leistų padengti išlaidas. Naujame pasiūlyme yra tam tikrų nuostatų susijusių su mokesčiais ir apie tai dar reikia plačiau padiskutuoti. Jeigu kalbame apie didelės vertės duomenis, tai nurodoma, kad mokestis neturėtų būti renkamas. Visi šie aspektai yra labai svarbus ir Sabina laukia tolesnio darbo šiuo klausimu. Dabar SND Jekonsarė. Dėkuoju pirmininkė. Aš kalbėsiu suomiškai. Labai džiaugiuosi šiuo komisijos pristatymu. Atvirėje duomenės iš ties yra labai svarbus, jie leidžia geriau panaudoti išteklius. Taip galime sukurti geresnės paslaugas ir produktus. Tad šis šaltinis labai svarbus duomenės, kurie yra generuojami per viešuosius fondus, turi pasitarnauti visuomeniai. Aš pritariu šiam principui. Būtent todėl viešosios įmonės irgi turėtų būti įtrauktos į taikymo sritį. Būtina gerinti ir skaidrumą. Taip mes prisidėtume ir prie mokslinių duomenų kokybės ir padidintume paties mokslo efektyvumą. Duomenys turi būti aukštos kokybės, patikimi ir standartizuoti. Tam reikia skirti dėmesį. Įvairios programavimo sąsajos irgi turėtų numatyti standartinės platformos naudojimą. Kol kas nėra aišku, ar viešosios įmonės turi taikyti šios nuostatas ar ne. Toliau. Asmens duomenis ir asmens duomenų apsauga. Ši apsauga privalo būti užtikrinta. Visi duomenės yra vertingi ir žinoma jų padarimas anonimiškai kainuoja. Labai svarbu, kad mažos ir vidutinės įmonės startuoliai galėtų pasinaudoti šiais duomenimis. Galiausiai, trikdžiai, kurie neleidžia naudotis viešaisiais duomenimis. Svarbu, kad galima būtų gauti lengvą prieigą prie šių duomenų. Ir įmonės ir vairios institucijos turėtų gauti lengvą prieigą prie tokių domenų. Pasiūlymas yra labai įdomus ir aš tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus rezultatyvus. Dėkoju. Ačiū. Dabar Alde Dita. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės pritarčiau taikymos ryties išplėtimui reikėtų įtraukti viešasias įmonės ir tyrėjus. Bet dėl tyrimų. Jeigu aš esu e, daktarė ir e, renku duomenis, tai kada turiu juos skelbti, ar net prieš tai, kai pati jais pasinaudoju. Juk mes kalbame apie tyriejų grupę, tai ar jiems turi galioti 13 straipsnis ir kaip tada dėl didelės vertės duomenų rinkinių. O ką daryti, jeigu tyrimas yra finansuojamas ir privačių, ir viešųjų lėšų. Gal paaiškinimai slypi konsultuojamosiose dalyse, bet jų nėra straipsniuose. Toliau Tyrėjai e, neturi vadovautis tam tikromis procedūromis susijusiamis su, su duomenų užklausa, bet e, kaip praktiškai visą tai turi vykti. Iš esmės aš pritariu tam, ką pasakė pranešėja ir lauksiu greito šio pasiūlymo patvirtinimo, šio pranešimo patvirtinimo dėkoju. Ačiū, dabar žodis Europos komisijai. Pane Volman. Ponas Volman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pastabas ir klausimus. Pasiūlymas pakeisti pasiūlymą skirtą viešųjų duomenų pakartotiniam naudojimui yra susijęs su duomenų ekonomiką. Komisija pasižiūrėjo į vairius duomenės, tyriejų duomenės, vyriausybės ir privataus sektoriaus duomenės. Direktyva galioja nuo 2003 metų. Ji buvo naudinga, tačiau technologijos greitai keičiasi, laikas bėga, kaip buvo nurodyta. Ir na, dabar e, labai kyla dinaminių duomenų ir realaus laiko duomenų paklausa. Iš ties, kai kurios valstybės narės daro pažangą šioje srityje, o kitos ne. Klausimas. Kas gaus naudos iš žemos kainos atvirų domenų? Pirmiausia, mažos ir vidutinės įmonės. Jos daugiausia laimės. Kaip kad sakė panereda, mažos ir vidutinės įmonės negali pirkti tam tikrų duomenų rinkinių, o didieji žaidėjai gali savo leisti sumokėti 50 tūkstančių ar netgi daugiau už tokius duomenų rinkinius. Naudos gaus ir piliečiai bei administracijos. Dėl to atsargaus požiūrio. Aš manau, kad mes patikėme pasiūlymą, kuris iš ties atneš pokyčių. Visgi, Pasiūlymas turi būti toks, kad teisėkuros leidėjai sugebėtų susitarti kitų metų pradžioje. Mes norime, kad iki Europos parlamento rinkimų pasiūlymas jau būtų patvirtintas. Dar viena svarbi pastaba buvo išsakyta dėl duomenų apsaugos. Direktyva turi būti įgyvendinama visiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių, dėl to abejonių nekyla tada galite paklausti, kodėl tada išimtas straipsnis, kuris tai reglamentuoja. Ta padarėme, vadovaudamėsi duomenų apsaugos specialistų prašymu. Mes dabar jau turime duomenų apsaugos regalavimą, reglamentą ir e, dėl to šioje direktyvoje duomenų apsauga neturėtų būti reglamentuojama. Ponios Redos paminėti trys tikslai, mes visiškai tam pritarime. Nenorime trukdyti valstybėms narėms, kurios žengia į priekį. Čia problemų nekyla. Mes kalbame apie minimalų sudarnimą, o jeigu valstybės narės nori taikyti ne vien tik tai minimalias taisyklės, jos gali tą daryti. Dėl atvirų duomenų įrašymo į direktyvos pavadinimą mes tam pritartume, kaip kad sakė panas Ansip, tarybos sustikime, kuris vyko birželio 8 dieną, būtų galima tai padaryti. Panios Rahain, klausimai apie išlaidų padengimą. Kai yra sumažinamos mokestis už tokius duomenis naudojimas labai išauga ir taip mažas bei vidutinės įmonės gali tais duomenimis pasinaudoti. Taip rinka tampa tolygesnė ir ne vien tik palanki didiesiams žaidėjams. Dėl viešųjų įmonių, ar jos privalės atskleisti duomenis ar ne? Atsakymas ne, jos neprivalės teikti duomenų. Jeigu nuspręs teikti duomenės pakartotiniam naudojimui, duomenės turės būti teikiami pagal tokias pačias skaitrias sąlygas, kad niekas kad niekam nebūtų užkirstas kelias tais duomenimis pasinaudoti. Tokie štai pokyčiai, lyginant su 2003 direktyva. Buvo patiktas ir pasiūlymas skatinti praktinį įgyvendinimą, užtikrinti, kad visose valstybėse narėse viskas būtų tinkamai taikoma. Čia norėčiau paminėti ryšį tarp šio pasiūlymo ir skaitmeninės Europos programos. Labai svarbus ryšys yra daromas tarp viešojo sektoriaus duomenų ir dirbtinio intelekto vystimo Europoje. Duomenų rinkiniai yra labai svarbus, norint, kad dirbtinis intelektas gerai veiktų. Dirbtinis intelektas be duomenų veikti negali. Tai, ką numatėme pagal skaitmeninės Europos programą, sukuria galimybės finansuoti tam tikrą veiklą, kuri ir užtikrins tokius rezultatus. Toliau, klausimas susijęs su tyrimais. Kiek reikia dalytis tyrimo duomenimis. Mes atsižvelgėme į esamas rekomendacijas, kurios yra taikomos tyrimų duomenims ir taip pat nagrinėjome, ką reikėtų pakeisti, o ką reikėtų palikti direktyvoje. Mes elgiamės atsargiai, siūlome dvi prievalės valstybėms narėms. Pirmiausia, duomenys, kurie jau yra prieinami, viešosiuose talpyklose turi būti pakartotinai naudojami be apribojimų. Bet visgi tie apribojimai yra nurodomi, kad tarkime tie duomenys gali būti naudojami tik tai trimams arba visai nenaudojami. Antra yra numatoma prievalė valstybėms narėms, kad būtų taikoma atvirų domenų politiką. 2012 metais buvo pateiktos rekomendacijos susijusios su mokslinė informacija. Ten buvo dalis, kurioje kalbama apie tai, kad valstybės narės privalo numatyti tokią politiką, bet tik tai 8 iš 28 valstybių narių tokią politiką pritaikė. Dėl to nusprendėme viską sugriežtinti, įtraukti į direktyvą, kad iš tiesų tokia politika būtų numatyta. kodėl nėra numatytos procedūros švietimo įstaigoms, kodėl jos neturi reaguoti į užklausas. Iš dalies tai susijęs su direktyvoje esančiomis prievolėmis. Mes kalbame apie medžiagą, kuri yra atvirai prieinama duomenų talpyklose. Tad mes neapimame tokių duomenų, kurių dar nėra. Vadinasi, nenumatomos papildomos procedūros, pagal kurias švietimo įstaigos gautų papildomą naštą ir dėl to neatsirastų kažkokių esminių skirtumų praktikoje ir būtų kokių klausimų. Uh, so. a... Uh, Dėkoju. Manau, kad iš tikrųjų atsakymas buvo labai platus. Dabar norėčiau pranešėjai vėl gražinti žodį. Noriu padėkoti visiems šešėliniam pranešėjim už jų labai naudingą indėlį į ruošiamą projektą. Iš tikrųjų, tai rodo suartėjimą tarp skirtingų pozicijų. Mes be abejo turėsime dar pasvarstyti e, dėl to ribojimo mokesčio, tačiau šiaip jau e, <laughs> noriu grįžti prie to, ką komisija pabrėžė, kad kuo daugiau e, bus įmama visokiausių rinkliavų ir mokesčių, e, už viešojo sektoriaus prieinamą informaciją, tuo mes labiau padėsime būtent didžiosioms tarptautinėms korporacijoms išlaikyti savo dominuojančią poziciją. Iš tikrųjų, tokios e, visuomenės judėjimų pagristos iniciatyvos kaip OpenStreetData ir taip toliau gali išlikti gyvybingos tik tokia atveju, jeigu duomenys bus e, laisvai prieinami be jokių mokesčių. Ir tikrai būtų puiku arčiau panagrinėti puikų tyrimą, kurį atliko komisija šios srityje ir pasistengti būti kuo ambicingesniems, kad kuo daugiau duomenų būtų prieinami nemokamai ir pilnai pakartotinai būtų panaudojami. Na, o kalbant apie <clears throat> pranešimą, vertimas bus organizuotas jau šią savaitę ir aš norėčiau pasiūlyti ambicingą grafiką, kas leistų imko komitetui iš tikrųjų e, savo indėlį į tre komitetui pateikti kaip galima greičiau. E, Ir mes labai pritarėme Europos komisijos ambicijai, kad šitas pasiūlymas dar šioje kadencijoje turėtų būti galtinai baigtas svarstyti. Kągi, ačiū iš tikrųjų, ambicingas planas. Aš matau, kad e, nuomės projekto svarstymas numatytas 11 e, Liepos, o e, pateikimui galtinis terminas būtų jau kita diena tam, kad e, spalio mėnesį per mūsų sesiją būtų galima jau galtinai balsuoti. <clears throat> Taigi šitą nata aš noriu pabaigti darbo tvarkės punktą ir taip pat mūsų komiteto papietinę e, sesiją. Noriu padėkoti visiems ir ypač vertėjams. Ačiū labai jums visiems už jūsų darbą. Na, o šiaip visi pasimatysime per kitą mūsų posėdį, kuris vyks būtent Liepos 11 dieną. Taigi gero vakaro visiems.